Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf die heutige Sitzung des Haushaltskontrollausschusses eröffnen. Labas rytas, ponios ir ponai. Man malonu pradėti šį komiteto posėdį. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo tvarkę, nėra pagėdavimo kaip nors ją keisti, taigi tokią ją ir tvirtiname. Taip pat norėčiau informuoti, kad e, posėdis yra transliuojamas kaip visada. Ir pradėkime iš karto nuo trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra biudžeto įvykdymo patvirtinimas, Europos plėtros fondai 8, 9 ir 10. Mūsų pranešėjas yra Martinas Ehrenhauseris. Čia numatytas keitimasis nuomonėmis su Europos investicijų banko atstovais. Tad norėčiau pasveikinti generalinį direktorę Tamsin Barton, atsakingą už operacijas už ES ribų. Ir siūlyčiau iš karto pradėti diskusiją. Jei pranešėjas sutinka, pirmiausia, žodį suteiksiu Europos investicijų banko atstoviai. Ar jūs norėtumėte prieš tai padaryti kažkokias pastabas? Gerai, tuomet iš karto suteiksiu žodį poniai Barton. Sveikiname ją čia atvykus, taigi prašome pasisakyti. Uh, uh Labai ačiū už sveikinimą. Kaip prieš metus čia lankiausi, buvau ką tik pradėjus eiti savo pareigas. Ir uh, dabar tikiuosi, sugebėsiu jau po metų atsakyti į jūsų klausimus, tačiau galbūt ir ne viską galėsiu jums paaiškinti. Tačiau įžangai turėčiau pasakyti, kad labai rimtai atsižvelgiau jūsų pastabas ir pasistengiau pademonstruoti, kad nuo praėjusių metų e, daug kas pasikeitė. Šiame kontekste norėčiau paminėti jūsų paramą, užtikrinant, kad skolinimo operacijos E, darytų įtaką šalise partnerėse ten, kur mes dirbame. Ir praėjusiais metais su specialistais, ekonomikos departamentu ir projektų direktoritu daug dirbame, kurdami naują sistemą e, skirtą įvertinti rezultatus. Tikiuosi, kad e, gavote brošiūrą, kuri paaiškina šiek tiek, ką tai su kuo tai susiję. Žinoma, užtruko šiek tiek laiko sukurti metodus ir panaudoti žmonių išteklius, tai padaryti iš dalies dėl to, kad e, tą turime daryti kartu su kitais partneriais. Todėl mes su kitomis finansinėmis institucijomis e, surengėme darbo grupę, konsultavome su Europos komisija, stengdamėsi sukurti sistemą, kuri būtų įgyvendintina paprasta ir nebūtų per didelė našta e, tiems žmonėms, kuriems skoliname lėšas. Taigi, e, dar visai neseniai pradėta naudoti tą sistemą ir praeis kažkiek laiko, kol bus užbaigti projektai panaudojant šią sistemą. Ir rezultatų sistemos rezultatus pamatysime tik po kurio laiko. Na, o tuo tarpu kadangi jūs domitės tuo, ką, ko pasiekia mūsų projektai. Aš e, pasikalbėjau su kolegomis, kurie dirba komunikacijų departamente ir mano darbuotojais operacijų departamente parengėme trumpą dokumentą, kuris trumpai rezumuoja, ką galime dabar jau pasakyti apie tai, ką pasiekė mūsų projektai vykdomi už ES ribų. Tikiuosi, kad gavote tuos kelis puslapius. Ir noriu Jums pasakyti, kad tas darbas atitinka tai, ko Jūs e, mūsų prašėte. Todėl man malonu apie tai Jums pranešti šiandien. Yra kitų sričių, kurias, e, pamenu, minėjote praėjusiais metais e, ir apie ką galėčiau trumpai papasakoti. Pamenu, kad labai pabrėžėte savo klausimuose politiką susijusią su e, kova su sukčiavimu. Ir galiu Jums papasakoti, kad paskėmė šios pažangos šiuose sritise, skūrėme bandomąją sistemą, kuri padeda mums geriau dirbti su kitomis organizacijomis, įskaitant komisiją, kad galėtume surinkti informaciją, kur leistų mums e, pamatyti potencialius e, nusikaltimus ir e, dar šią sistemą reikia sulaukti Europos domenų e, priežiūros institucijos įvertinimo, nes daugelis skaidrumo klausimų yra susiję, aišku, su domenų apsaugos klausimais ir domenų apsaugos e, pareigūnas turi įvertinti, kad tokie duomenys be jokių įrodymų nepadarytų žalos bendrovių reputacijai, todėl reikia skurti sistemą, kuri būtų skaidri, tačiau e, atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus. Kita mėnesį turėtume sulaukti duomenų apsaugos e, priežiūros institucijų įvertinimo ir kitais metais turbūt galėsiu daugiau papasakoti apie tai, kaip ši sistema veikia. Na, jeigu norėtumėte apsilankyti pas mus e, Luksemburgė, galėtumėte <clears throat> atvykti ir <clears throat> daugiau e, sužinoti apie tai. Dėl <clears throat> pačios ataskaitos apie investicijų priemonę mes dėjome pastamas, e, pastangas rengdami ataskaitą taip, kad atsakytume jūsų klausimus, tačiau, kaip žinome, šis pats procesas atsilieka maždaug metus, nes ataskaita yra skirta dešimtiems metams, ne vienuoliktams, o kitais metais turbūt ataskaitoje atsispindės dar daugiau pokyčių. Taigi, tikriausiai tai galėtų būti toks kontekstas šiai ataskaitai ir aš mielai pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus, pasistengime atsakyti jūsų klausimus raštu ir e, čia yra mano kolegų, kurie galbūt galėtų atsakyti į detaliau į jūsų klausimus. Ir Taip pat yra komisijos atstovai, kurie galėtų atsakyti, papasakoti apie klausimus susijusius su mūsų darbu su jais. Tačiau turiu pasakyti, kad per metus mūsų e, darbas su komisija buvo labai e, patenkinama. <clears throat> Ir, e, ir pasakyti, kad pagal kotonų sustarimą mes tikrai daug dėmesio skiriame šiam darbui. Ačiū, ponia Barton. Ačiū, ponai Barton, už jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponui Eirenhauseriui. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos investicijų banko atstovams už likščiolinį bendradarbiavimą. Visi klausimai, kuriuos buvau uždavęs ir asmeniškai, ir e, e, formalių pokalbių metu buvo atsakyta juos labai kompetitingai. Aš labai norėčiau už tai padėkoti. Tačiau turėčiau dar kokius keturis, penkis klausimus. Šiandieną pradėsiu nuo pinigų srautų. Jei teisingai supratau, valstybės narės moka įmokas į Europos plėtros fondą, šis moka į EIB, po to į EIB savo e, ruoštų į e, bendrasias įmonės ir tuomet e, viskas galiausiai nuteka į projektus. Tai yra daug įvairiausių tarpinių subjektų ir tai reiškia ir kažkokias papildomas palūkanas. Tad norėčiau žinoti, E, kodėl tie, tas pinigų srautas yra toks ilgas, ta grandinė e, finansavimo tokia ilga, kaip būtų galima ją padaryti veiksmingesnė ir sutrumpinti. Ir pagaliau, ar yra kažkokių tai susitarimų su tarpininkaujančiamis finansinėmis institucijomis dėl palūkanų ir taip pat dėl tų uh, partnerių, kurie taip pat tarpininkauja, e, jie taip pat juk nu, yra suinteresuoti uždirbti. Taip pat dėl pačių tarpininkų e, turto struktūros mes žinome, kad čia toje grandinėje tarpininkauja įvairius finansiniai institutai. Tad įdomu, kaip, kokie yra reikalavimai, struktūriniai reikalavimai, kaip turi atrodyti europietiški Amerikos bankai. E, juk mes norime stiprinti vietos infrastruktūrą. Taip pat norėčiau pateikti klausimą dėl to įbori e, bylos, kur Nigerijos įmonės, e, įmonėms buvo sumokėto tie pinigai, nors jų e, savininkams buvo pateikti įtarimai dėl pinigų plovimo. Ponas Olopko, e, kuris e, atsakingas už, tokią, už, už tokios veiklos tyrimą, kreipėsi į, e, į EIB, pateikdamas prašymą ar paklausimą, kad būtų išnagrinėta šis, šis atvejs, tačiau į jo klausimus, reikalavimus nebuvo atsižvelgta. Tad man įdomu, kodėl buvo toliau mokami pinigai toms įtartinoms įmonėms. E, Ir ar teisybė, kad e, tapatybė to asmens, kuris atsakingas už šių sukčiavimo atvejų nagrinėjimą, buvo išduota, atskleista Nigerijos valdžios institucijoms. Kitas klausimas susijęs su galutiniais e, paramos gavėjais. Man susidaro įspūdis, kad EIB kontroliuoja, kasgi galiausiai bus tie galutiniai e, paramos gavėjai ir sumos galiausiai nukeliauja į konkrečias sritis, apibrieštas sritis. Tad ar EIB e, pakankamai skaidriai užtikrina tos, tos kontrolės mechanizmus ir ta, tų galutinių paramos gavėjų nustatymą. Dar vienas klausimas susijęs su Mm, kovos su sukčiavimu e, agentūra, kuri gavo 2009 e, gavusi 54 prašymus išnagrinėti sukčiavimo atvejus, o pastaraisiais metais jų buvo išaugę iki daugiau nei 90. Tad e, įdomu, kodėl taip išaugo sukčiavimo atveju ir kaip, e, kaip atrodo tuomet mūsų veiksmai šioje srityje, kaip mes kovojame su tais reiškiniais. E, Ačiū. Norėčiau paklausti, ar frakcijos dar norėtų ko nors, ko nors pasakyti ar ko paklausti. Tuomet suteiksiu žodį vėl poniai Baton. Ne, atsiprašau, praleidau jūsų, nemačiau, prašau. Ponas Mulder, po to ponia Ivanova. Äh, Turiu klausimą, kuris visiškai nesusijęs su banko ataskaita mums pateikta, bet yra bendro pobūdžio klausimas. Šiais neramiais laikais, kai viena po kitos valstybės valstybėms skelbiami reitingai mažinami, juos mažina stendant ir pūvas, ir mūvas. Ir, o Europos valstybių uh, paskolas yra garantavęs Europos investicijų bankas. Kas bus toliau? Jeigu ir toliau valstybių reitingai bus mažinami, kaip tai atsilieps banko veiklai, ypač kalbu apie tą veiklą, kuri yra garantuojama lėšomis iš ES biudžeto. Ir jeigu Europos investicijų banko reitingas būtų sumažintas, tai nukentėtų ir banko išorės e, skolinimo galimybės. Dėkuoju, ponia Ivanova. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu labai trumpą klausimą dėl priežiūros ir kontrolės sistemų. Turime audito rūmų patiktą analizę, kurioje ketvirtus metus išėlės konstatuojama, kad priežiūros ir kontrolės sistemos e, tik iš dalies buvo patobulintos. Kodėl taip yra? Turiu klausimą apie, taip pat apie naudos gavėjus, apie, apie mm, paskolų gavėjus, bet užduosiu tą klausimą antroje mūsų posėdžio pusėje. Dabar ponia Vailo. Ja, nach den Po to, kai pasisakė mano kolegos, norėčiau dar pridurti, kad skaičiau, jog pastaruoju metu mikrokreditų teikimo sistema, bent jau tą skaičiau vokiškoje spaudoje, na, nesakyčiau, kad nukentėjo jos e, reputacija, bet e, didžiuliai lūkesčiai, kur, kuriais mes siejame šią, šį mechanizmą, ypač e, teikiant finansinę paramą Azijos ir Afrikos valstybėms. Taigi kelia tam tikrų abejonių dėl sąnaudų ir naudos santykio. Ir į tą sritį yra įtrauktas ir EIB, ypač kai kalbame apie vystomąją pagalbą. Tad norėčiau žinoti, ar jūs taip pat e, diskutuojate apie tai, taip kaip tą daro mūsų e, visuomenė Vokietijoje. Ačiū. Panašu, kad niekas daugiau nenori kalbėti, todėl suteiksiu žodį. A, ne, atsiprašau, kolega Liberatskis dar nori, prašo žodžio, prašau. Šiandien direktorą. Ačiū. Pone direktorė. Aš nekalbėsiu apie ekonomikos procedūras, užduosiu trumpą klausimą. Mes, mūsų interesai susijęs su ekonomika, socialiniu sektoriumi, bet ar jūs galite, ką nors papasakoti apie savo veiklos matomumą? Ar su Europos investicijų banku siejama Europos Sąjunga ir ar tai suvokiama kaip uh, teigiamos veiklos pavyzdys ir kaip, ką pasaulis mano apie ES šiame kontekste ir, ir ką apie tai mano piliečiai tose šalise, kurios e, gauna finansinę paramą iš EIB. Ačiū, daugiau klausimų nėra, todėl norėčiau kreiptis į Europos investicijų banko atstovus ir prašyti atsakyti už užduotus klausimus. Pone Barton, žodžius jums. Ačiū, pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus. Galbūt ne visus supratau, todėl iš anksto dėl to atsiprašau. Norėčiau pirmąjį klausimą susijęti su paskutiniu. Jūs klausėte apie pinigų srautus, Europos vystamojo fondo e, lėšų judėjimą. Tikriausiai jūs turite omeny Europos finansinius partnerius. Štai buvo konkreti iniciatyva, kurios tikslas padidinti mūsų matomumą. Apie tai ir klausėte. Ir jūs teisingai klausėte apie mūsų veiklos matomumą už ES. Bendrai EIB nėra taip, toks matomas, koks jis turėtų būti matomas netgi Europoje. Taip yra dėl to, kad mes daugiausia esame sutelkę pajėgas į savo konkretų darbą ir mes daugiau skiriame dėmesio darbui, o ne e, viešiesiems ryšiams. Tačiau iš tikrųjų praleistume gerą progą daugiau komunikuoti, jeigu ne, nebandytumėme pristatyti savo įvaizdžio plačių už ES ribų. Ir, kaip jau sakiau, yra parengtos skrajutės, kurios tikriausiai visi gavote. Ir rugsėjo mėnesį draugė su komisijos nariu Pybalksu lankiausi Pietų Afrikoje. Ten buvo surinkta, surinktas e, renginys skirtas pasidžiaugti sėkmingai Pietų Afrikoje įgyvendinamu projektu. Mūsų finansavimo programos Pietų Afrikoje skirtos istoriškai nuo aparteido režimo nukentėjusiems e, gyventojų grupėms. E, Ir komisija ir bankas gyvendindami projektus ten tikrai daug pasiekė, užtikrindami geresnės sveikatos apsaugos paslaugas gyventojams ir kitus dalykus. Taigi manau, kad čia galime nemažai nuveikti. Dabar grįžtu prie pirmojo klausimo. Tarp tarpininkų ir mokesčių už paslaugas. Tai yra konkretus pavyzdys. EIB yra didžiulė organizacija, o daugybė tarptautinių organizacijų mūsų partnerių yra mažos. Tačiau taip valstybės narės turi galimybę dalyvauti platesnėse ES masto pastangose ir prisidėti prie projektų bendradarbiaujant. Ir būtent Todėl egzistuoja grupė, kurioje e, dirba ir EIB, tai yra lygiaverčių partnerių e, darbo grupė. Ir taip sukūriamas papildomas ligmuo. E, tačiau mes, kaip jau sakiau, dirbame su Europos plėt plėtros ryties finansavimo institucijomis. Jūs uždavėte klausimą bendro pobūdžio apie bendradarbiavimą. Žinoma, mielai atiduotume pinigus skurdžiui iš e, besivystančios valstybės ir, tik, ir tikėtumėmės, kad taip padėsime pakeisti jo gyvenimą. Tačiau tai būtų labai neveiksminga ir taip neužtikrintume tinkamos priežiūros ir kontrolės, jeigu galima būtų fiziniams asmenims dalinti pinigus. Todėl egzistuoja sudėtingesnės struktūros, e, aiškios taisyklės ir priežiūra. Ir, ir būtent tokiame. Mes visada e, taikėme labai aiškius kriterijus, kuriais remdamėsi pasirenkame, su kuriais bankais dirbti, vietiniais ar tarptautiniais, jie turi tenkinti aukštus įmonės veiklos, taip pat ekonominės ir socialinės atsakomybės standartus, taip pat turi e, paisyti stropios peržiūros procesų keliamus reikalavimus. Taigi egzistuoja tikrai labai išsami e, analizė ir mes siekiame užtikrinti, kad mūsų panaudojamos lėšos užtikrinti kokybę. Kalbu apie galutinius naudos gavėjus. Stengiamės vengti mm, per nelik didelių paskolų teikimo, kai tai apsunkintų rinką. Todėl reikia, visada reikia siekti pusiausvos ar priežiūros ir kontrolės ir bandymų užtikrinti vieną vertus veiksmingumą ir taip pat tenka siekti pusiausviros, m, mm, užtikrinant e, geriausią pasiūlymą galutiniams naudos gavėjams. Tai toks atsakymas jūsų klausimo, į kurį, manau, galima būtų atsakinėti visą dieną. Taip pat uždavėte klausimą apie nevyriausybinės organizacijas ir atvejį Nigerijoje. Aš tikrai nežinau apie šį atvejį. Žinau apie tą e, organizaciją, su, su kuria mes, kurias minėjote, su kuria palikome nuolatinį dialogą. Kaip žinote, į, į, Europos komisija finansuoja šią organizaciją ir jos tikslas yra domėtis, kištis į Europos investicijų veik, banko veiklą. Manau labai gerai, kad yra tokių nevyriausybinio organizacijų, kurios domisi mūsų veiklą ir stebi ją, priverčia mus pasitempti. Tačiau ta organizacija, jos galimyb, veiklos galimybės yra ribotos, jeigu nesidomisi tik EIB, o ne kit, kitais bankais. Jeigu mes dirbame, finansuojame projektą su draugės su kitais bankais, vis tiek dėmesys, visą dėmesys tenka tik mums. Ir me, mes es porą kartų pa, išsiaiškiname, kad e, teikiami kaltinimai dažnai būna nepagristi, neargumentuoti, tos organizacijos ataskaitos yra daugybė netikslumų. Vis dėlto, ne, ne, nežiūrinti tai, dialogę su jais pasiekėme pažangos. Ir paskutinė ataskaita, kurią jie turėjo paskelbti vakar, e, jie, e, na, buvo tokie malonus, kad parodė mums tą ataskaitą iš anksto ir mes jiems nurodėme, kokių netikslumų ten yra, kokie netikslus duomenys rašyti ir jie turės bent jau galimybę tai pataisyti. Kalbant apie konkrečius kaltinimus, negaliu į tai atsakyti, gal, galėsiu pabandyti atsakyti šį klausimą raštu vėliau, bet bendrais bruožais vertinant prieėmė išvados, kad ne visi kaltinimai paskelbti pasiteisina. Vakar pasirodė pranešimo, kuriuose lab, yra labai daug kaltinimų dėl e, paramos investicijų programos Egipte ir teigiama, kad ta parama buvo teikiama dar valdant e, ankstesniajam režimui. Galėčiau pabandyti sakyti kitus susijusius klausimus, jeigu tokių turite. Bendrais brožiais mums svarbiausia palaikyti dialogą su įvairiomis NVO ir norėčiau Jūs paskatinti, jeigu domitės, labiau, labai domitės bankų, e, pabandyti e, pasiklausinti apie banką ir kitų, nes dažnai galima gauti įdomios informacijos tokiu būdu. Trečias klausimas. Tinkama kontrolė ir išsamus patikrinimas. Nesu tikra, ar kalbate apie tą kontrolę, kurio, kurią ką tik aptariau. Sakiau, kad bankas, mūsų bankas labai stropiai patikrina partnerius, su kuriais nusprendžia dirbti. Ir taip pat ir komisijos ir audito rūmų labui. Galėčiau papasakoti apie tai, jeigu norite daugiau apie tai sužinoti. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl, kodėl išaugo nusiskundimų kiekis. Spėju, kad taip yra dėl to, kad, kad bankas tapo labiau žinomas, daugiau yra informacijos apie jo veiklą, mes patys kalbame apie savo pastangas e, apsiginti nuo sukčiavimo. Ir iš tikrųjų, jeigu kas, kam nors, kas nors rūpi, jie turėtų kreiptis į mus. E, Ir kai žmonės gauna daugiau informacijos, tai e, iššūkia tam tikrą reakciją, bet iš tikrųjų realiai niekas labai nepasikeitė. Kalbant apie tai, kad EIB kaltinamas korupcija su mm, AKR valstybėmis, tai tas na, nusiskundimų skaičius išaugo nuo 6 iki 9 procentų. Ir tai yra sritis, kurioje, jeigu ją panagrinėsite, pastebėsite, kad mūsų mm, metodai, taikoma politika nepaprastai pasikeitė, pasiekta didelė pažanga. Mes paskyrėme atitikties užtikrinimo pareigūną ir jo uh, e, skyris užsijima tuo išsamiu patikrinimu, e, taip pat tikrina visus klausimus susijusius su pinigų plovimu ir nebendraujančiamis jurisdikcijomis. Taip pat e, nagrinėjame visus atvejus, kurie gali būti susijęs su galimais e, sukčiavimo atvejais ar nusiskundimais dėl tokių galimybių. Jau keletą metų išėlės bankas aktyviai dirba šioje srityje. Galėčiau pateikti pavyzdžių, jeigu norėtumėte apie juos išgirsti. Buvo užduotas klausimas apie banko reitingavimą. Taip. Klausimą apie reitingus aptarsime, kai kalbėsime apie metinę ataskaitą, nes tai nėra mano konkretis rytis. Jūs uždavėte klausimą apie tai, ką, kokį galimą poveikį tai turės ES ir už, e, e už e, ES ribų. Noriu tik pasakyti, kad mes e, suvokėme, kad mums svarbu išlaikyti savo gerą reitingą. Mm, stengiamės būti kiek įmanoma, kiek įmanoma išmintingiau riboti e, riziką, kuri mums tenka užtikrinti reikalingą finansinio sverto rodiklį Ir tikim, manome, kad e, tikriausiai pasieksime tas išorinio skolinių įsipareigojimų numatytas ribas. Ir aišku, situacija bus susijusi su tuo, kaip viskas keisis eurozonoje. Buvo užduotas klausimas ir apie dalinę banko priežiūrą. Jeigu teisingai suprantu šį klausimą, tikriausiai turėta omeny tai, kad lyginant su komisija, mūsų ir audito rūmų santykis yra reglamentuotas ir šalių susitarimu. Europos investicijų bankas, būdamas banku, taiko daugybę sudėtingų priežiūros sistemų. Veikia išorės audito komitetas, mes turime patį savo vidaus audito departamentą. Uh, Ir mes tikrai neišmintingai panaudotume mokesčių mokėtojų pinigus, jei dar pasitelktume ir audito rūmus, nes audito rūmai bendradarbiauja su komisija. Tačiau mes siekime užtikrinti nuseklumą ir būtent todėl esame sutarę su audito rūmais, kad jie, jeigu pageidautų, galėtų imtis, analizuoti bet kurį mūsų gyvendinamą projektą. Jie gali tai daryti bet kuriuo metu. Nežinau, ar tai ir yra dalinė priežiūra. Kita galimybė, kurią jūs galbūt turėjote omeny, kalbėdami apie tai, tai yra dalinė parlamento vykdoma priežiūrė ir kontrolė, tikrinant Europos e, vystomą į fondą. Tai jau nesusijęs su mumis, bet mes esame pasirengę e, patikti bet kokią informaciją apie banką jūsų peržiūrai. Buvo užduotas klausimas apie mikrofinansavimą ir pasirodžiusius, pasirodžiusius pranešimus žiniasklaidoje apie mikrofinansavimą. Tai yra labai ilgą laikę vykstanti diskusija besivystančiose valstybėse. Kalbant apie mikrofinansavimą, dažnai svarstama, kas geriau, ar teikti pagalbą, kiek įmanoma, veiksmingesnė skirta skurdžioms valstybėms, pavyzdžiui, neversinėmis organizacijoms teikti subsidijas, dotacijas ar siekti ilgalaikio finansinio sektoriaus vystimosi, kuris būtų naudingas visiems. Ir žinoma, tie, kurie skurdžiausios valstybės susiduria su rizika, dar labiau įsiskolinti, jeigu bus pasirinktas visiškai komercinis požiūris, o mikrofinansavimo e, tikslas yra e, kažkiek subalansuoti situaciją, kad tie didieji finansiniai rykliai ne, nenusekentų visiškai skurdžių valstybių rinkų. Kartais pasitaiko atveju, kuomet dėl finansinių rinkų spaudimo e, Mm, padėtis pasidaro labai įtempta. Tačiau bendrai kalbant apie mikrofinansavimo pramonę, tai, tai yra tikrai geras. E, tai ypač naudingas skurdžioms valstybėms. Kalba apie tuos tikrai skurdžiausius visuomenės narius, kurie negali pasinaudoti net mikrofinansų sektoriumi. Jie gali pasinaudoti tik tai kažkokios bendrijos bendrais didelės bendruomenės bendrais finansais. Žinoma, kartais iškyla problemų, tačiau mes manome, kad bendrais brošas tai geras dalykas ir mes, Europos investicijų bankas, didžiuojamės savo indėlių į mikrofinansavimo institucijų plėtojimą. Galėtume vėlgi patikti daugiau informacijos apie tai. Ir noriu pasakyti, kad netrukus mūsų svetainėje atsiras informacijos apie mikrofinansavimo projektą ir galėsite patys pamatyti, kokie kokiu rezultatu pasiekėme ir kuo, kuo užsimame. Sakyčiau, kad jau atsakiau visus klausimus, bet, jie, kaip sakiau, jeigu turite papildomų klausimų, galėčiau pabandyti atsakyti ir juos. Yeah, much, Ačiū, ponė Barton. Ar komiteto nariai dar norėtų kokiu nors klausimų užduoti papildomų antrajame klausimų ra raunde dėl e, EPF ir reitingavimo klausimo. E, aišku, tai yra tam klausimai šiek tiek susiję ir su būsimu mūsų darbo atvarkės punktu. Bet e, jeigu nebeturite jokių klausimų susijusių su EPF, tuomet e, norėčiau suteikti dar kartą žodį pranešėjui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad atsakėte į klausimus. Žinoma, jūs galite tikėtis, kad mes e, tikrai labai įdėmiai įvertinsime esamą padėtį susijusią su e, tais e, sukčiavimo atvejais ir mes dar turėsime galimybių su jumis apie tai padiskutuoti. Galbūt dar porą dalykų, į kuriuos jūs neatsakėte iki galo. Ar jūs turite, ar jūs tiksliai žinote, kokie yra tie galutiniai paramos gavėjai, ar turite tikslų jų sąrašą. Ir kitas dalykas, auditorumai yra pateikę ataskaitą dėl EPF e, panaudotų lėšų, e, kurias skiria EIB e, kovai su skurdu. Ir man būtų įdomu žinoti, ką, ką jūs apie tai dar galėtumėte pasakyti. Uh, Aš žinau dar taip pat, kad mes e, turėsime galimybių artimiausiomis savaitėmis šias temas dar paplėtoti, patobulinti pa, pa, e, pranešimą ir galėsime dar papildyti jį kai kuriais elementais, tad aš tikrai pasiryžęs bendradarbiauti su visais norinčiais kolegomis. Pirmininkas. Mėlyi kolegos, iš tiesų pritarčiau tam, ką pasakė pranešėjas. Mes dar E, turime galimybės visuomet užduoti klausimus e, šiame komitete, tos visus klausimus, kurie mums rūpi, tai yra mūsų demokratinių įsipareigojimų dalis, mes norime, kad mūsų piliečiams viskas būtų aišku. E, tik aišku, klausimas kyla, kiek išsamei mes galime diskutuoti, aptarti, apsvarstyti konkrečius atvejus ir kokias prievolės juos turi, atsakyti, turi juos atsakyti kitos institucijos. Žinoma, šitą negalime tiksliai konstatuoti, bet mes turime dėti visas pastangas, kad visi tie dalykai vyktų skaidriai. Nebuvo taip pat tiksliai atsakyta į klausimą, kiek Europos investicijų bankas yra gerai informuotas apie galutinių paramos gavėjų sąrašą. Galbūt jūs dar galėtumėte šiek tiek papildyti atsakymą. Ačiū ir atsiprašau, jeigu praleidau šį klausimą. Čia lengviausias klausimas atsakyti. Aišku, kad bankė turime turėti visą sąrašą, kam yra tiekiama parama iš vystamojo fondo ir turime nemažai duomenų kiekvienu atveju. Klausimas mums yra tas, kad paramos gavėjai turi mums pritarti, jeigu mes norime skelbti tokį sąrašą. Dažnai jie sutinka, kartais mes klausime jų, ar galime paviešinti jų konkrėtų atvejį. Ir tas pavyzdys turbūt yra vienas kitas dokumente pateikimas. E, tačiau jeigu tai tokia informacija viešima, viešinama, tai turi būti jų e, leidimas tai daryti. Ir šią prasme turime daug, daugiau detalių negu mūsų e, negu panašios e, e, institucijos, kurios valdo e, portfelius tų lėšų. Ir aišku, mes taikome labai daug reikalavimų turinčią skaidrumo politiką. Ir mes esame pasirengę tą informaciją, jeigu tik tai paramos gavėjai sutinka paviešinti tokią informaciją. Taigi tiek mes mielai praneštume Jums informacijos daugiau, nes turime tikrai ne, gerų istorijų, kurias galime Jums papasakoti. Azodijai. Dėkoju. Taigi, Europos investicijų bankas e, tiksliai žino tuos galutinius e, paramos gavėjus, tačiau uh, kaip mes supratome, jos, jų informacijos apie juos automatiškai atskleisti negalite, turi būti duotas tam sutikimas. Dėkoju poniai Barton ir jos komandai už atsakymus ir baigsime šį darbo tvarkės punktą aptarinėti ir periname prie kito darbo tvarkės punktos, punkto, kuris taip pat susijęs su Europos investicijų banku. Pranešėja šio klausimo yra ponė Jana Ivanova. Ir norėčiau pasveikinti poną Dominik de Krianku, kuris yra Europos investicijų banko tarptautinių reikalų, komite, e, tarptautinių reikalų um, pareigūnas. Pirmiausia, žinoma, suteiksiu žodį pranešėjai. First, uh... Ačiū pirminkė kolegos. Pirmiausia, dėkoju ponui Krajankur už e, pasirengimą dalyvauti mūsų posėdėje, už jo atvirumą ir atsakymus patiktus per visas diskusijas kuriuose dalyvavome iki šiol. Pirmiausia, dar kartą noriu pripažinti, kad Europos investicijų bankas turi svarbų vaidmenį kaip Europos bankas, remiantis Europos e, Sąjungos veiklą. Šiais sudėtingais laikais reikia priimti sudėtingus sprendimus. Norėčiau pakartoti kai kurios svarbiausius dešimtųjų metų banko pasiekimus, e, prieš pradant kalbėti apie E, šiek tiek nerimo keliančius dalykus. Pirmasis geras dalykas, kurį reikia pripažinti, tai yra, kad e, metais anksčiau baigtas vykdyti tikslas 30 milijardų e, paskolų išduoti mažoms ir vidutinėms įmonėms, suteikiant ir rizikos kapitalą bei garantijas siekiančias 2,8 milijardo eurų Ir šiaip visas paketas virš 11 milijardų e, daugiau planuota tikslo ir daugiau lėšų išduota konvergencijos e, regionams. Tačiau svarbus klausimai, kurie dar vis lieka, e, yra tokie. Vienas iš jų jau buvo iškeltas, tai yra 3A reitingas nuo praėjusio susitikimo su prezidentu e, gruodžio e, mėnesį pasikeitė situacija dėl e, reitingo. Perspektyva dabar yra neigiama, nors reitingas išlieka 3A, todėl bankas turėtų ir toliau stengtis išlaikyti stabilų reitingą. Jeigu reitingas bus sumažintas, turėtų būti pasirengta veikti taip pat. Kitas svarbus aspektas yra mažos ir vidutinės įmonės, parama joms. Reikėtų čia e, daugiau skaidrumo atskaitomybės e, globalinių pasalkolų programoje. Ši rekomendacija kalba apie priemonės, kurias naudoja investicijų bankas, siekdamas kontroliuoti finansinius tarpininkus. Aš reiškiu nerimą pranešime taip pat apie tai, kad trūksta E, penetracijos e, santykio ir e, aiškių koeficientų nustatymo. Tačiau ir visą tai nėra šimtų procentų aiškus dalykai, kada mums, mums trūksta informacijos. Kitas svarbus klausimas yra ne Europos Sąjungos šalise vykdama veikla. Ką tik kalbėjome apie vystamąjį fondą, Tai yra svarbus, svarbi skolinimo veiklos dalis, kadangi skolima ES pinigai. Ir aš vis tiek manau, kad nors ir nėra auditorumų atstovo čia, auditorumai turėtų dalyvauti vertinant e, Europos investicijų banko rezultatus šioje veiklos srityje, kuomet skolimai ES pinigai išorėje. Kitas svarbus e, klausimas yra didėjantis e, paskolų portfelio kredito rizika. Ir apie tai kalbame pranešime e, dėl bendro kredito rizikos didėjimo, nes didėja spaudimas skolininkų kreditingumui. Tačiau taip pat bankas turėtų turėti aiškę strategiją, kaip riboti šią riziką. Kiti klausimai galbūt nėra labai e, kritiški, tačiau jie yra svarbus ir jie yra susijęs su struktūrinių programų paskolomis. Aš pripažįstu, kad e, šios priemonės yra svarbios ir e, taip pat manau, kad e, investicijų bankas turėtų šias priemonės e, naudoti, bet ne šalyse, kurios susiduria su finansiniais sunkumais. Aišku, reikia stimuliuoti šalis, kurios laikosi finansinės disciplinos ir raginti jas teikti prašymus e, vykdyti tokias e, programas, taigi aš raginu jūs e, daugiau produktų siūlyti šalims, kurios yra finansiškai disciplinuotos. Dėl to, kad akcijų, ES taptų akcininkė investicijų bankė, taigi mes apie tai kalbame šių metų pranešime taip pat ir norime, kad valstybės narės apsvarstytų galimybę šią galimybę, kad ES taptų investicijų bankų dalininkė. Ir tuomet sustiprėtų bendradarbiavimas tarp investicijų banko ir Europos komisijos. Na ir pagaliau e, yra du klausimai, kuriuos noriu iškelti, nors jų neminiu pranešime, tačiau jais e, domisi daug e, piliečių, gauname daug klausimų iš piliečių ir taip pat organizacijos counterbalance klausimai, kurie buvo minėti pirmoje diskusijos dalyje. Ir pirmasis klausimas yra susijęs su atveju Serbijoje, e, su Serbijos ligoninėmis. Praėjusiu metu pabaigoje mūsų komiteto nariams buvo atsiųstas e, laiškas vienos Serbijos nevyriausybinės organizacijos, kuomet buvo kalbama apie EIB e, finansuojamo projekto sunkumus. 50 milijonų eurų paskola buvo skirta restruktūrizuoti 20 ligonių, Tai buvo pusė viso finansavimo, kita pusė finansavo e, nacionalinis Serbijos investicijų planas. Projektą įgyvendino projekto vykdymo skyrius, sukurtas sveikatos priežiūros ministerijoje. Ir buvom gavome žinių apie tai, kad tyčia buvo e, blogai gyvendami projektai, e, korupcija, blogai stebimi projektai. Aš suprantu, kad ta, kažkiek tai komunikacijos tarp EIB ir tyriejų bei laiško autorių buvo. Ir norėčiau paklausti, ar galite mums pateikti daugiau detalių šių kaltinimų tikrumą ir kokiek pasiekta pažangos e, tyriančiai atvejai. Aš taip pat e, e, žinau, kad e, yra kitas projektas numatomas e, Serbijos e, sveikatos priežiūros sektorėje, kur suma yra didesnė, maždaug 200 milijonų eurų. Taigi ar galite papasakoti, kokie saukikliai yra numatyti tokiuose projektuose, kad galėtume išvengti piknaudžiavimo, jeigu tokiu atveju pasitaiko. Kitas atvejis, kuris buvo mums apie mus, mus mes buvome informuoti, tai yra e, atvejs Maroke, kur dirbo Prancūzijos bendrovė, kuri užsijima e, kurortų vystimų dažnai egzotiškose vietose. Šią bendrovę finansavo, e, gavo taip pat, ši bendrovė gavo EIB paskolą 12,7 milijono eurų. Tai yra pusė viso projekto sumos, tačiau kaltinama, kad e, nepakankamai žinoma, kiek tas projektas pritėjo prie vietos e, vystimos, vystymo, e, kiek pinigų atiteko akcininkams ir direktoriams ir kam skirtos tos pajamos. Šis klausimas yra įdomus, nes tai yra didelė bendrovė, kuri yra listinguojama akcijų biržoje ir kodėl ji projektui nesiskolino iš kapitalo rinkos, o e, buvo finansuojama EIB. Aišku, kad kriterijai kažkokie tai e, buvo naudojami, bet kokie tai yra kriterijai tokiems projektams e, tvirtinti. Dėkoju pranešėjai Ivanovai. Mes sutarėme, kad pirmiausia frakcijų atstovai pateiks savo klausimus ir po to uh, atsak, at, juos atsakys Europos investicijų banko atstovai. Tai norėčiau paklausti, kasgi pirmasis norėtų kalbėti. Ponas Gaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolega norėjo paprašyti, e, paprašė manęs už jo vietoje užduoti klausimą Europos investicijų banko atstovams. Visų pirma, aišku, mūsų, e, mūsų frakcija remia pranešimo projektą ir yra pasiryžusi toliau jį konstruktyviai remti. Mes pateiktumėme tokius klausimus Mes aišku pritarėme mm, EIB išsamei priežiūrai, kontroliai. To reikalavo Europos parlamentas ir savo paskutarajame pranešime. Tačiau norėtume priminti, kad Europos parlamentas e, pareikalavo komisijos pateikti atitinkamą mm, esamos padėties analizę, tačiau jos dar nesulaukia. Mums labai svarbu ją išnagrinėti ir norėtume paklausti EIB vieno klausimo. Tai yra EIB griežtų priemonių e, susijusių su, e, pač, su, su paties banko teikiamos paramos finansavimo e, kontrolę, savarankišką kontrolę, siekiant išvengti įvairių sukčiavimo atvejų. Kitas klausimas. Mm. Galbūt EIB atstovas galėtų mus informuoti, kaip 3,2 milijardo e, eurų e, Graikijai, kaip parama Graikijos ekonomikai gali e, konkrečiai būti teikiama, kaip, kokio, kokiomis konkrečiamis formomis ir ko to siekiama. Ačiū. Ir e, noriu Jūs pasveikinti, ponė pirmininkė. Noriu užduoti klausimą pranešėjai, kaip ir pranešėja apie paramą MVI. Mes daug kartų esame kalbėję apie paramą mažoms vidutinėms įmonėms Europoje. 15 straipsnyje ataskaitos minimos 115 tūkstančių įmonių. Ir man atrodo, ponas Baroso praėjusią savaitę kalbėjo apie 24 milijonus MVI Europoje. Ir jeigu visos tos, kiekviena ta įmonė galėtų pasamdyti po vieną asmenį, tuomet išsispręstų nedarbo problema. Ir kai mes dalyvavome renginiuose skirtuose MBI, bent jau tuose renginiuose, kur aš dalyvavau, išgirdau nuolatinių nusiskundimų iš Europos verslo asociacijos atstovų, kad jie nežino, kur gauti finansavimą ir kaip jį gauti. Jie teigia, kad yra didžiulė biurokratija, kad e, yra viskas problematiška ir kad net jeigu jie ir turėjo, net tais atvejais, kai jie tarsi turėjo gauti lėšų, jie jų negavo. Ir tai buvo nuolatinė uh, mintis kartojama seminare, kuriame aš dalyvavau. Taigi noriu paklausti jūsų, ką jūs darote šiuo požiūriu, nes, nes kaip jau sakiau, tai yra Europos ekonomikos stuburas. Kitas klausimas dėl 48 pranešimo punkto. Ten pasakyta, kad EIB neturėtų remti po projektų turinčių neigiamą poveikį klimatui. Ar tai reiškia, kad EIB negali remti vamzdynų tiekimo, naftotiekio, dujotiekio, statybos tai yra? Ar negali remti brandolinės energetikos projektų? Man tiesiog smalsu, nes Europoje dabar, kaip pastebime, vis labiau esame priklausomi nuo dujų iš Rusijos. Bet ir, ir iš tikrųjų tai yra problema. Ačiū. Ja, Dank. Äh, Dėkoju kolegai Šmit, dabar ponia Holmeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Prieš tai buvau kito komiteto posėdėje ir e, manyčiau, kad dabar dar galėčiau e, greitai užduoti klausimą EIB atstovams. Pirmiausia, aišku, padėkoti už e, labai išsamius atsakymus, kuriuos jau yra EIB atstovai iki šiol pateikę. Ir įkurta stebėjimo darbo grupė e, skirta. E, konstatuoti, išanalizuoti, kokios, kokių problemų yra kilę, kokius tikslus reikia užsibriežti vystomosios pagalbos rytyje. Ir norėčiau žinoti, ar jau yra kažkokių tai pasiekta tos veiklos rezultatų ir padaryta išvadų. Pirmininkas. Gerai, dabar kolega Balčytis pirmajame raunde ir jeigu kitos frakcijos nebenorės daugiau tęsti diskusijos, taigi dabar suteikiu žodį ponui Balčyčiui. E Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų noriu paklausti vieną klausimą, todėl kad Europos investicinis bankas e, buvo ir yra e, įvertintas pačiu aukščiausiu reitingu. Kaip mes žinome, dabar vyksta labai didelės ir gana vaisingos diskusijos dėl reitingo agentūrų. Jūsų reitingas irgi yra šiek tiek sumažintas ir yra ataskaitoje numatyta, kad jūs turėtumėte siekti jį atgal susigražinti koks jūsų požiūris į reitingų agentūrų vertinimą ir kaip jūs ateityje, kokios laikysitės pozicijos, jeigu iš tikrųjų pats Europos parlamentas pradės svarstyti dėl reitingų agentūrų, galbūt europinių reitingų agentūrų įkūrimą. Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein Bündel von Fragen. Schlage Ačiū, buvo nemažai klausimų užduota ir norėčiau galbūt iš karto paskelbti antrą klausimų raundą. Buvo išduota tikrai daug klausimų, taigi pirmiausia, užduo, e, suteiksiu žodį ponui Krianku, Europos investicijų banko atstovui, atsakyti visus tos klausimus. Chairman, e, indeed, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad mes savo ruoštų esame dėkingi jūsų pranešėjai už gerą pranešimą ir už tą sėkmingą bendrandarbiavimą, kuomet mes teikėme informaciją ir bandėme paaiškinti, kokiu tikslu siekėme. Mes e, pasistengsime, kaip įprasta, atsižvelgti jūsų rekomendacijas ir parlamentui tikriausiai jau tapo aišku ir, ir akivaizdu, kad bankas labai skrupulingai laikosi parlamento rekomendacijų. Ir Bandydamas atsakyti, norėčiau sutelkti dėmesį į keletą svarbiausių punktų. Na, nebūtinai tai yra svarbiausi pranešimo aspektai, bet tai yra klausimai, dėl kurių dar gali būti iš, na, tam tikro nesusipratimo ar kurios dar verta diskutuoti. Neprioritetiškai tiesiog atsakysiu viskas, kaip išdėstyta parlamente. Visų pirma, MBI klausimas iš tikrųjų pranešėme E, pripažįstama, kad bankas ėmėsi reikalingų pastangų ir siekė, stengiasi suteikti paramą MVI per e, tuo sunkiu laikotarpiu. Ir noriu pasakyti, kad bankas banko prioritėtų sąraše MVI iš, išlieka prioritetinėme sąrašo viršuje ir numatytas paskolų dydis joms išauks dar 2012-aisiais. Atsižvelgiant į tai, kad finansų yra mažai, tai, tai yra tikrai labai didelis akcentas draugę su komisija mes esame sukūrę nemažai bendrų priemonių, pasinaudodami svertais iš ES biudžeto, pasitelkdami EIB grupės finansavimo pajėgumus. Ir čia kalbu apie Graikijai skirtą priemonę bei taip pat pasidalymo rizika priemonė, pagal tai vienas segmentas finansavimo numatytas atskirai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kalbant apie kriterijus, kuriais remiantis pasirenkame tarpininkus, aš e, nedetalizuosiu, nebent jūs pageidautumėte prašytumėte tokios informacijos, bet ta informacija yra prieinama e, banko svetainėje yra labai atviras ir skaidrus aprašymas, kaip mes pasirenkame tarpininkus. Tik norėčiau pasakyti, kad kai kurie svarbus kriterijai, kuriais vadovaujamės, visų pirma, papildomumo aspektas. Mes norime būti tikri, kad kai mes įmamės projekto, e, kad MVI gaus daugiau lėšų, o mes nesiekime tiesiog refinansuoti bankų. Kitas dalykas finansinių pranašumų perkelimas, mūsų teikiamo finansa, finansinio pranašumo e, perkelimas turi būti juntamas galutiniam naudos gavėjom, o ne tik tarpininkams. Ir, ir ponas Šmitas uždavė klausimą apie skaidrumą. Tai yra apie prievolės, sutartinės prievolės, kad tarpiniai finansininkai turi informuoti galutinį naudos gavėją MVI, e, informuoti apie tai, kad yra parama teikiama iš ES. Kontrolė yra kitas e, su MVI susijusio klausimo aspektas. Žinoma, mes esame įdėgę e, E, visapusiškas kontrolės sistemas, tai numatyta sandoriuose ir skolinimo bei subsidijos skirtumai yra tai, kad duodami paskalą mes norime atgauti tas lėšas ir draugės su tarpininkai mes kontroliuojame, stebime, kaip viskas klostosi ir siekiame, kad duoti įsipareigojimai būtų e, įvykdyti. Atsiskaitimas parlamentui. Mes Mm, suprantame, kokie prašymai buvo išdėstyti ir mes bandome atsakyti visus iš, iškylančius klausimus, tačiau šalia egzistuoja, be to egzistuoja daugybė mm, ataskaitų, dokumentų, kurias e, siunčiame parlamentui ir mes norime užsitikrinti, kad iš šio požiūrio taško jūs esate. Mes tikimės, kad jūs esate E, patenkinti gaunamą informaciją, jeigu jums kažko trūksta, mes esame pasirengę peržiūrėti šią, šią padėtį. Tai tiek apie MVI. Ir aš toliau. Ir aš e, lauksiu kito Europos vadovų susitikimo, kuris bus kitą savaitę, kur bus paskelbtos kitos priemonės, nes manau, kad MVI bus tos darbo tvarkės viršuje ir galbūt bus paskelbta apie kitas priemonės skirtas MVI paremti, panaudojant bendra, EIB bendrų operacijų biudžetą. Kita klausimų grupė, kurią norėčiau aptarti - audito ir stebėsenos klausimai. Visų pirma, manome, kad labai svarbu atskirti šiuos du dalykus audito klausimas iš dalies yra ir patikrų inspekcijų sistema, tikrinant, ar banko veikla atitinka taisyklės ir e, galiojančius keliamus reikalavimus ir, ir ar laikomasi politikos, kurios privalu laikytis. Šiuo požiūriu norėčiau pasakyti, kad galioja, egzistuoja visa eilė vidaus audito elementų išorės audito institucijos audito komitetas, vidaus audito skyrius. Ir kalbant apie auditą, žaidimo taisyklės numato visapusišką mūsų veiklos auditavimą. Toliau auditorumų vaidmuo. Kadangi buvo užduotas klausimas apie tai, noriu pasakyti, kad visiškai aišku yra tai, kad auditorumai turi uh, teisę, neginčiamą teisę audituoti banko veiklą, analizuoti tuos projektus, kuriuos bankas vykdė panaudosęs lėšas. Tai yra aiškiai surašyta sutartyje, trišalėje sutartyje. Ir, ir jeigu pareikala, jeigu kas nors reikalauja, to, kad auditorumai atliktų tolesnius auditus, tai visiškai atitinka mūsų politiką. Bazelio 3 reikalavimai, jie yra minimi jūsų pranešime. Norėčiau patvirtinti, kad nors EIB bankas tiesiogiai neprivalo laikytis nieko kito, o tik ES teisės aktų nuostatų, mes taikome mes taikysime reglamentą, kai Bazelio 3 reikalavimai bus perkelti į reglamentą, tačiau mes nelaukiame, kol tai įvyks. Ir mes ėmėmės įgyvendinti Bazelio 3 e, tikslus e, į savo veiklą, tai yra kapitalų keliami reikalavimai, likvidumo reikalavimai, aš ne, nepristatinėsiu visų smulkmenų, bet mes siekiame dirbti Bazelio 3 e, dvasia dar prieš tiems e, reikalavimams pavirstant reglamentu. Buvo šitas klausimas apie priežiūrą. Tai mes žinome apie per tokį parlamento pageidavimą. Ir EIB yra visiškai atviras ir pasirengęs atsakyti, sureaguoti nei viena iš daugia šalių finansinių institucijų, nei viena iš banko vystomosio, vystomojo banko, vystomųjų banko institucijų nėra e, įpareigotos būti prižiūrimos tą griežtąją prasme. Tačiau E, institucija, kuri galėtų kažką padaryti ir kažko imtis, yra Europos centrinis bankas. Jis galėtų prisimti tokį vaidmenį pagal sutartis. Tačiau ECB pirmininkas patvirtino, kad, vienbals, kad banko valdyboje nėra vien, vienbalsio sutarimo, kad ECB turėtų prisimti ar norėtų prisimti tą vaidmenį. Ir taigi, Deja, mes veikiame taip, tarsi mes būtume prižiūrimi. Galioja susitarimas su Luksemburgo priežiūros institucija ir mes visais atvejais veikiame taip, tarsi būtume prižiūrimi, bet labai juridiškai, griežtai juridiškai viską vers, vertinant sprendimas dar nerastas. Tai tiek apie kontrolę ir auditą. Ir tai at, yra kas kita nei stebėsena ir vertinimas, nes stebėsena ir vertinimas yra susijęs su patikromis. Svertų ir balansų sistema, siekiant išreiškinti, ar mes pasiekėme savo tikslų ir ar mūsų operacijos atitinka mums keliamus tikslus. Norėčiau tik patvirtinti ir atsakyti ponios Holmeier klausimą, kad banko stebėsenos struktūra organizacija buvo pastaruoju metu ženkliai sustiprinta ir nuo šių metų pradžios atsirado nauja rezultatų įvertinimo sistema ir tuo pagrindu mes teiksime komisijai ir parlamentui ataskaitas, po kai pasibaigs ataskaitinis laikotarpis ir darysime tai ateityje ir tikimės, kad taip uh, patenkinsime jūsų lūkesčius šiuo klausimu. Trečias dalykas, kurį norėjau aptarti, iškastinio kūro klausimas. Taigi, šiuo klausimu noriu pasakyti, kad turime labai tiksliai cituoti skaičius. Aplinkosaugos komiteto nuomonės projekte yra neteisingas skaičius. Žinome, Europos investicijų bankas ne, neskiria 10 procentų sa, sa, savo paskoloms skirto kapitalo iškastinio kūro projektams. Visiškai taip nėra. Iš tikrųjų, tik 3,5 procentai mūsų pas, suteikiamų paskolų yra skiriamos e, energijos e, gamybos e, jėgainėms, lignito ir anglies jėgainėms. Ir 6 procentai yra skiriama atsinaujinančios energijos šaltinių generavimui. Taigi skaičius reikia labai atsargiai cituoti kodėlgi vis dar vykdoma veikla skirta iškastinio kūro panaudojimu, kaip ponas Šmitas minėjo, dėl visiškai suprantamų priežasčių, nes vis dar išlieka apsirūpinimo energetiniais ištekliais saugos klausimas Europos Sąjungoje ir dėja dar ne, visų, ne visus poreikius galima tenkinti atsinaujinančiais šaltiniais, nors tokios dėlės valstybės kaip Vokietija ir nusprendė atsisakyti brandolinės energetikos. Ir kalbant apie dujas, tai dujom panaudojimai skirti projektai dar turi būti finansuojami, nors mes tai darome mes nedaug tokių projektų finansuojame, laikydamėsi labai grįžtų apribojimų. Kaip jau sakiau, 3, tik 3,5 procentai mūsų e, energetikai sektorių skirtų projektų yra susijęs su lignitu. Informacija apie tai yra prieinama, aš ne, nedrealizuosiu, yra tikrai techninė, bet galiu Jūs patikinti, kad e, yra vykdoma griežta kontrolė ir mes stengiamės užtikrinti, kad mes neprieš, neprieštarautume ES tikslams aplink klimato ir išmetalų mažinimo srityje. Mm. Buvo klausimas apie tai, ar mes atvirai teikiame informaciją visoms šalims apie tai, ką mes darome. Vakar regionų plėtros komitete kalbėjau apie tai, kad jeigu siūlomos naujos priemonės e, problemas išgyvenančioms valstybėms, kad iš principo tos priemonės turėtų būti prieinamos visoms valstybėms. Pranešėja tai sako ir, ir, ir mes taip ir turime. Toliau, 3A reitingas jis buvo keletą kartų minėtas. Praėjusiu metu pabaigoje trijų, AIB 3A reitingas, tas klausimas iškilo po to, kai visos eurozonos valstybės buvo, jų reitingas buvo pakoreguotas, nes Standard ir Puos paskelbė, kad įvedamas monitoringas mums ir tuo metu Na ir čia iškilo sunkumų mums. Mes sužinojome, kad kreditų reitingavimo agentūros pakeitė savo požiūrį ir metodą taikomą analizuojant praeitie visada buvo akcentuojamas kapitalo pakankamumo kriterijus, tai yra kapitalo kiekis, atsižvelgiant į rizikingą banko turimą kapitalą. Ir mes saliginai esame saugus tą prasme. Ir staiga nieko neperspėję tos agentūros nusprendė pasirinkti kitą kriterijų, tai yra sverto rodiklį. Tai yra santykis tarp viso pasiskolinto kapitalo ir nuo savų lėšų. Ir pastaruosius 50 metų mūsų bankė šis kriterijus buvo didesnis nei kitų bankų, nes mes 90 procentų veikėme Europoje, kadangi čia yra visos, visos valstybės stipresnės yra ir todėl mums, reik, mums reikėdavo mažiau kapitalo kad galėtumėme operuoti. Todėl mūsų e, svertas, finansinio sverto rodiklis buvo aukštesnis, todėl mums buvo paskaptas monitoringas. Praėjusiu metu pabaigoje mes kalbėjome apie tai su, su agentūromis, jie, jos peržiūrėjo mūsų portfelį ir sutiko, kad jos sutiko sutiko mums gražinti 3A reitingą. Monitoringas paskatas buvo e, atšauktas, tačiau mūsų e, prognozijas yra negatyvus mums prognozijas yra negatyvios, perspektyvos yra negatyvios. Ir mes išlaikome 3A reitingą, nežiūrinti tai, kad mūsų akcininkai ir kai kurie iš mūsų skolininkų port, mūsų turi kitokį reitingą. Ir mes, kalbant apie bendras banko operacijas, turime sumažinti paskolų dydį ir taip pakoreguoti tą finansinio sverto rodiklį. Buvo užduotas klausimas ir apie plaukų kirpimo rodiklį ir, ir kiek, koks plaukų to kirpimo procentas bus numatytas Graikijai. Tai yra labai rimtas klausimas. Ir jeigu iš vis būtų nu, nuspręsta taikyti tai Graikijai, tikriausiai mūsų 3A reitingas būtų iškart dinktų. Mes nesame pinigų spausdimo mašina kaip ECB, mes ne komisija, mes turime gyventi rinkoje. Mes turime 300 milijardų obligacijų išleidę rinkose ir bendrai suvokiama, kad mus saugo privilegijuotojų kreditorių statusas. Tačiau jeigu kartais tas statusas pasikeistų, visas, visam modeliu iškiltų rizika. Ir norėčiau pasakyti, kad apie 70 procentų mūsų pasiskolintų lėšų yra iš institucijų, kurios pagal, savo, pagal jų vidaus taisyklės privalo rinktis tik 3A reitingo uh, obligacijas. Tokia yra banko, toks yra banko gyvenimas ir štai kam iškila rizika. Ir apibendrinant, galiu pasakyti, kad mums patvirtintas mūsų 3A reitingas dėl mūsų portfelio kokybės. Mes manome, kad e, Graikijos e, paskolos gražinimo tvarkaraščio keitime nedalyvausime, nes jeigu tai būtų pakeista, tai potencialiai susidarytų labai nenaudinga, labai opi situacija. Ir dar norėčiau paminėti porą konkrečių projektų, kuriuos minėjo pranešėjas. Serbijos ligoninė. Negalėčiau daug, daug dar pasakyti, tik ties, tiesiog, kad tyrimas dabar vyksta. Olafas tai žino ir kai tik turėsime rezultatus, galėsime apie juos pranešti. Tačiau nekomentuosiu, kol tyrimas nebus iki galo užbaigtas ir mes visiškai suprantame jūsų išsakytą perspėjimą šiuo konkrečiu atveju. Maroko, atsiprašau, Maroko turizmo projektas. Tiems, kas įdomu, aš galiu, tiems, kuriems įdomu galėčiau pateikti atsakymą. Čia turime Counterbalance, nevyriausybinė organizacija. Ir mes, e, mums kelia didelį susirūpinimą tai, kaip ta NVO naudoja sensacingą informaciją šiomis dienomis. Ta organizacija gauna finansavimą iš komisijos. Jos tikslas atkreipti dėmesį apie vystomosios politikos E, tikslus ir e, pristatyti mūsų įvaizdį, tačiau jie daro visiškai priešingą veiklą, jie nuolatos mus kaltina kuo nors. Mes turime visus faktus. Bendrai kalbant, trumpai kalbant, tai yra turizmui skirtas projektas. Turizmas Maroko yra labai svarbus, nes tame sektoriuje dirba daug vietos e, žmonių ir šitas sektorius šio projekto dėka plečiamas. Aplinkosaugos aspektai labai rimtai įvertinti ir jos atsižvelgta vykdant šį projektą. Ta bendrovė, su kuria bendradarbiaujame, laikosi labai aukštų aplinkosaugos reikalavimų. Nebe, nebeapsunkinsiu jūsų visomis detalėmis, bet dokumentas šią temą yra ir esame pasirengę svarstyti, jeigu būtų pagėdavimas. Ačiū. Labai dėkoju ponui Krijankūr už išsamius atsakymus. Einame iš karto prie antro klausimų raundo, kolega Kalfin. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I would like to uh, thank for the additional information. Ačiū. Pirminkė, norėčiau paprašyti papildomas informacijos ir, aišku, noriu pasveikinti ponę Ivanovą, pranešimo autorę, prangus išsamų pranešimą. Vienas e, klausimas norėčiau, kurį iškelti, išklausę pono Krankūro informacijos. Tai yra Europos investicijų banko vaidmuo ir Europos parlamento lūkesčiai susijęs su EIB. Mes nuolat spaudžiame EIB, kad jis dalyvautų Europos prioritetų paramoje. Tai yra būtina. Tuo pat metu tai yra bankas, finansų institucija. Ir kai tik tai užduodame klausimus apie banko reitingus, turime aiškiai turėti galvoje, kad kartais e, reikalavimai iš parlamento ir institucijų gali prieštarauti reitingo agentūrų nuomoniai. Kai tik tai primame sprendimus, turime apsispręsti, kas yra prioritetas. Ir visiškai sutinku sutinku su tuo, kas rašoma pranešime, ponios Ivanovos, kad šiuo atveju kredito reitingos yra banko pirminis prioritetas, nes dėl jeigu kokiu nors priežasčių e, bankas prarastų reitingą, jo operacijos, e, jo veikla, aišku, e, pablogės. Taigi mūsų požiūriu tai turėtų būti aiškus prioritetas ir turime dirbti kartu su banku, kad jo aukščiausias reitingas, 3A reitingas išliktų. Labai gerai, kad ponas Krajankūras paaiškino, dėl ko kilo klausimų dėl kredito reitingų, būtent dėl reitingo rinkamo agentūrų metodologijos pakeitimo. Ir ką mes galime padaryti, kad paremtume e, kredito reitingą ir korporatyvinį planą, tai e, rasti ne daugiau kapitalo, o daugiau lėšų. E. Nes pakeitimas metodikos, metodologijos nuo kapitalo reikalavimo prie perimas prie sverto rodiklio reikalauja padidinti pinigų išteklius bankę. Ir aptariant kitą finansinę programą, galėtume pagalvoti apie galimybę padidinti finansinės priemonės, būtent padidint e, teikiamas lėšas bankui. Pranešime e, patiktas pasiūlymas, kuris nekarta buvo parlamento išsakytas, būtent užtikrinti ES dalyvavimą banko kapitale. Tačiau toks e, dalyvavimas turėtų būti ne garantijų, o likvidžių lėšų forma. Tai būtų vienas iš būdų e, suderinti kitų įvairius, įvairias finansinės priemonės, e, dalyvauti EIB, padinant, padinant piniginius banko išteklius. Dėkoju. Dabar kolega Gerben. Also... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Krajankūrui už e, atsakymus pirmajame klausimų raunde. Svarbiausia, kad politika būtų nusekli įvairiose sritise, kad nebūtų konfliktų tarp sričių ir tikslų įvairiose sritise. Tai aišku, papirinė tikrovė realiame gyvenime kai kurios politikos sritis e, yra svarbesnės, o viena iš silpnesnių e, politikos ryčių yra bioįvairovė. Turime strategiją iki 2010 metų, kuri sako, kad ES norime suva, sustabdyti bioįvairovės nykimą. Dabar formuoja naują strategiją ir vėlgi 2020 metais dabar norime sustabdyti bioįvairovės praradimą ir norime e, atstatyti jau sunaikintas gamtos e, vietovės. Mano klausimas, ponu Krenkūrui, būtų toks. Kaip Europos investicijų bankas įtraukia tokius tikslus, tai yra bioįvairovės praradimo tikslus į savo projektus. Yra minčių e, taikyti E, grynojo nepraradimo principą, kad projektuose nebūtų jokios neigiamos įtakos e, bioįvairoviai ar gamtai. Tai yra labai svarbu siekiant e, tikslų šioje srityje. Yra priežasčių, dėl ko mes gamtą ir bioįvairovę vadiname savo gyvybės draudimu. Tai yra galbūt silpnesnė ES politikos rytis, tačiau yra labai svarbi, gal galėtumėte apie tai šiek tiek pakalbėti. Ačiū. <clears throat> Pana Češkova. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, samozřejmě chtěla také <clears throat> velmi poděkovat. Ačiū, pirmininkė. Norime padėkoti eh, pranešėjai, taip pat ir Europos investicijų bankų, banko atstovui Visa patikta informacija yra labai įdomi, ypač kai kalbama apie banko galimybės. Pavyzdžiui, restruktūrizuojant Graikijos skolą. Kaip supratau, iš principo bankui neįmanoma dalyvauti šiame procese. pratesant e, diskusiją, galiu pasakyti, jog aš asmeniškai manau, kad turime remti Europos investicijų banko nepriklausomą vaidmenį, kad jis galėtų išlaikyti savo reitingą ir padėti kapitalo rinkose. Todėl man atrodo labai svarbu, kad paaiškintume, kad mums paaiškino priežastis e, dėl visų kilusių klausimų. ir e, kas gali kelti grėsmę banko veiklai. Kitas klausimas e, - mažos ir vidutinės įmonės, jų parama ES. Auditorumai e, pateikė ataskaitą, kurią aptarėme pirmadienį komitete auditorumų ataskaitą, kur daugiau detalių buvo pateikta apie paramos e, gavėjus ir, ir paskalų e, teikimo priežiūrą. Ir norėčiau užduoti klausimą, ar Europos investicijų bankas gali kontroliuoti, kokiu būdu paskolų gavėjai naudoja pateiktas, jiems suteiktas lėšas. Nes vienas iš įdomių pranešimo aspektų yra tai, kad jog ten rašoma, kad nestebima, kiek naujų darbo vietų būtų galima sukurti šių paskolų pagalba Europos MVI. Ir kad stebimas tik tai bendras E, darbo vietų skaičius. Aš šį klausimą keliu tik tai kaip pavyzdį. E, ačiū labai už visus paaiškinimus ir atsakymus. Daugiau atrodo niekas nenori kalbėti šiame pasisakymų raunde, todėl norėčiau vėl paprašyti pono Krijankūro išsakyti savo poziciją tai, ir atsakyti klausimus. Ačiū, pana pirmininkė. Labai Trumpai ponui Kalfinui galiu pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, ką jis pasakė. Man atrodo, kad EIB kylantis klausimas yra e, susidoroti su, nusatyti tam tikrą ribą e, jo veiklai e, ir kadangi yra tam tikra riba finansiniams ištekliams ir vienintelis būdas, kaip sustiprinti tą ar, ar, koeficiento vardiklį būtų padidinti, pasmažinti finansų sverto rodiklį iki 7, tai yra vienas ES euras galėtų būti vertas 7 eurų banke, toks būtų svertas, tai būtų tinkamas. E, rodiklis. Ir tai, aišku, yra klausimas jums ir tarybai apsispręsti. Mes tai galime pat, e, kalbėti apie techninius šio dalyko aspektus. Pone Gebrandi, galiu pasakyti, kad dėja neturiu detalaus atsakymo šiuo metu, bet aš žinau, kad bankas rimtai svarsto biovairovės klausimą, mes puikiai jį e, žinome. Pr projektų direktorato darbuotojų tarpe yra ir inžinierių, ir specialistų, kurie galvoja ir šiuo klausimu. Ir man atrodo, mes rengėme tam tikras gairias. Deja, aš detaliau nieko pasakyti negaliu, bet galbūt galiu parūpinti jūs kontaktus e, šiuo klausimu su atitinkamais asmenimis. Trečias dalykas dėl MVI. Tikriausiai suprantate, kad mes esame bankas, kuriame dirba maždaug 1800 žmonių, beveik visi jie yra Luksemburgė. Ir jeigu mes norime bendrauti su 115 MVI, tūkstančių MVI, mes negalime, mes turime paskliauti tarpininkais. Ir tai, aišku, yra susiję ir su tais aspektais, kuriuos ponė e, Šešakova e, minėjote. Tai yra kaip kontroliuoti konkretų projektą su MVI. Ką mes darome? Mes neleidžiame jiems daryti, ką tik jie nori. Aišku, mes pateikėme labai aišku aprašymą, kas yra įmanoma, kas galima, ko negalima, kas yra tinkama veikla, kas ne. Ir tai yra įrašyta mūsų kontrakte. O tarpininkai turi laikytis šių taisyklių ir pranešti, kaip jų laikomasi. Mes negalime nueiti toliau negu tiek, nes tai būtų praktiškai neįmanoma. Noriu dar pasakyti, kad e, darbo vietų kūrimo klausimas, aišku, yra labai sudėtingas, kaip ir jūs puikiai žinote. Kai kurios investicijos sukuria daug darbo vietų, kitos kuria naujoves, kartais užtikrinant mažiau darbo vietų, bet didesnį augimą ateityje, vystimasi ir darbo vietų kūrimą ateityje. Taigi bendras aspektas kiek investicija sukuria darbo vietų, nesibaigia ties vienos e, MVI durimis. Aš iš patirties norėčiau e, perspėti, kad tiesiogiai nesėtume investicijos į MVI, į darbo vietų skaičių sukūrimą toje MVI, tiesiogiai iš tos investicijos. Tai gali būti gana rizikingas kriterijus, jeigu mes norime remti mokslinius tyrimus, ir naujoves, kurios tik tai vėliau duoda e, naujas darbo vietas. Ačiū. Filank. Äh, Ačiū ponui Dekrijankuo už atsakymus. Ir galiausiai suteiksiu žodį poniai Ivanovai pranešėjai. You, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už puikius klausimus ir už pasisakymus. Džiaugiuosi ir išsameis atsakymais. Pono Krenkūro pateiktais. Aš ypač džiaugiuosi at, Europos investicijų banko atvirumu ir pasirengimu, e, kalbant apie, ap, vertinant auditorumų e, atliekamą auditą. Aš tiesiog apkalbėjau apie tai, tai nebuvo konkrečiai jums skirtas. E, pastebėjimas, kalbant apie kolegų pasisakymus dėl socialdemokratų. Tai aš pritariu pono Gajerio iškeltoms mintims apie priežiūrą. 3A, 3A reitingas, man atrodo, yra aptartas pranešime. Pono Šmito komentarai. Nemažai kolegų kalbėjo apie MVI ir aš mm, apie pranešimą apie tai kalbu, pranešimą tam skirta atskira dalis, kur kalbu apie e, banko vidinį skolinimo mandatą. Aštunta pastraipa, ten, kur kalbama apie klimato kaitą, man atrodo, kad niekur nėra siūlymų nu, nustoti finansuoti kai kuriuos ar konkrečius projektus. Aš tiesiog siūlau atkreipti dėmesį projektų aktus, kurie privalo atitikti ES reikalavimus aplinkosaugos ir socialinės politikos srityje. Toks bent jau buvo mano ketinimas. Aš užsirašiau, ponia Krienkur, jūsų pas, e, komentarus dėl e, iškastinio kūro. Taip, taip, tai, tai buvo skaičiai iš aplinkosaugos komitete rengiamo pranešimo. Aš jų netikrinu, bet aš pasitarsiu su kolegomis ir pataisysiu tuos duomenys atitinkamai. Na, visa kita atrodo aišku, įvyko tikrai gera diskusija. Noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams Europos investicijų bankų ir lauksime. Manau, kad bus parengtas geras dokumentas, kuris padės užtikrinti veiksmingesnį EIB darbą ateityje. Labai dėkoju pranešėjai, poniai Ivanovai ir taip pat EIB direktoriui Kriankūrui ir baigiame svarstyti šį darbo atvarkės punktą, periname prie kito, tai yra OLAF priežiūros komiteto metinė ataskaita. Pranešėja yra Ingeborg Greslė. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykus ponę Rosalind Wright ir Timut Teato kuri anksčiau buvo pirmininkė šiame komitete, taigi nuoširdžiai sveikinu pas mus atvykus ir bus, paraginsiu pristatyti ataskaitą ir taip pat norėčiau pasveikinti Giovanni Keslą, kuris yra taip pat Olaf atstovas. Ar pranešėja norėtų padaryti įžangą, jeigu ne, tuomet mes suteiksime žodį poniai Wright ir poniai Teato, kad pristatytų metinę ataskaitą. Nežinau, kurį iš jūsų nori pradėti pirmą, prašau. Frau Teato, bitte schön. Pone Teato. Dank. Danke. Ähm, Herr Präsident. Ačiū. Pone pirmininkė, pone pranešėja, ponios ir ponai, parlamento nariai, mano kolegė, Pone Wright ir aš nuoširdžiai dėkojame, kad pakvietėte mus į šį komitetą, kad galėtume pristatyti OLAF priežiūros komiteto 2011 metų metinę ataskaitą. Ši ataskaita yra paskutinė, vykdant mūsų įgaliojimus kaip e, priežiūros komiteto nariai. Naujieji nariai neseniai pradėjo savo darbą. Priešingai negu ankstesnės mūsų ataskaitos, šį kartą Mes e, pranešame ne tik tai apie mūsų veiklą 2011 metais, bet ir pastarųjų šešerių metų veiklą ir pagrindinius mūsų priežiūros veiklos akcentus. Mes daugiausia susitelkėme į OLAF nepriklausomumą priežiūros veiksmuose ir jo užtikrinimą, kad nebūtų kišiam, nebereikalo kišamasi į vairius tyrimus. Mes ypač telkėme dėmesį į tris svarbiausias rytis. Pirmiausia, priežiūros tai, tyrimo funkcijų gyvendinimas, kitas rytis tai yra OLAF e, valdybos e, poveikis e, tyrimų nepriklausomam vykdymui ir trečias dalykas teis, teisinių nuostatų vykdymas kaip OLAF nepriklausomumo garantija. Šiandieninėje prezentacijoje mes E, išskirsime svarbiausius aspektus susijusius su OLAF e, nepriklausomybės užtikrinimu ir taip pat, e, kurie yra svarbus tiek OLAF, tiek valstybėms narėms. Taip pat norėčiau pažymėti, kad šiuo metu Europos parlamentas, ypač jūsų komitetas su taryba svarsto e, 370-90 metų e, reglamento peržiūrą Ir mūsų priežiūros komitete taip pat šis teisės aktas buvo labai išsamei svarstomas, įtraukiant įvairius ekspertus ir kompetitingą komisarą. Pateikėme tris nuomonės keturi iš 2011 metų, tai yra toks numeris, jūs galite susipažinti su šiomis ataskaitomis. Mūsų šešerių metų patirtis prisidėjo prie to, kad mes e, šiam e, teisės aktui papildyti taip pat pateikėme savo pakeitimų pasiūlymų. Mūsų ataskaitos e, viena iš svarbiausių sričių tai yra priežiūros komiteto veikla, OLAF priežiūros komiteto veikla. Mes įvertinome OLAF tyrimo veiklą, kuri yra nepaprastai reikšminga siekiant užtikrinti šios tarnybos veiklos nepriklausomumą. Trys aspektai yra svarbus. Tai yra OLAF įgaliojimai, bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su valstybėmis narėmis ir bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su institucijomis, įvairiomis organizacijomis ir agentūromis. E, Pone Rait kalbės apie trečiąjį punktą, o pirmosius du aptarsiu aš, po to mes pateiksime išvadas. Pirmiausia, dėl e, OLAF e, kompetencijos ryčių. 2010 ir 2011 ataskaitose priežiūros komitetas išreiškė susirūpinimą dėl aiškaus OLAF kompetencijų ir įgaliojimų apibrėžimo atliekant tyrimus, kaip yra numatyta 370-ame e, reglamente. Nors yra nustatyta, kad Olafo prievolė yra užtikrinti, e, e, turėti prieigą prie visos informacijos, e, kurią turėtų pateikti visos institucijos ir e, kitos e, struktūros, tačiau tą, e, to, tokį aspektą reikėtų ypač sustiprinti. E, tyrimo pradėjimas susijęs, tyrimo su, tyrimas susijęs su e, informacijos teikimu e, iš institucijų pusės ir taip pat susijęs su e, parla, konkretaičiais parlamento nariais. Deja, nebuvo apie, tas aspektas deramai išnagrinėtas ir buvo konstatuota, kad Olaf funkcijų nepriklausomumas gali būti apribotas E, jam gali, būti, gali kilti tam tikrių kliučių vykdant savo funkcijas. Ir iki šiol Olaf neturi automatiško prieimo prie asmens duomenų komisijos struktūrose ir visų reikiamų dokumentų. Mūsų 11 metų pirmojoje ataskaitoje mes remiame Olafo pastangas siekti dialogo su komisija šiais klausimais. Kitas punktas - bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su valstybėmis narėmis. Be jokios abejonės veiklos, e, e, operacinė veikla OLAF, e, jos kokybė labai tiesiogiai priklauso nuo valstybių narių indėlio ir mainimosi informacija, jos kokybė. Yra atvejų, kuomet daugiau nei, ilgiau nei devynerius mėnesius buvo tekę laukti reikiamų dokumentų ir informacijos ir tai e, yra didelė kliūtis bendradarbiaujant OLAF su valstybėmis norėmis ir dėl to OLAF neturėjo galimybės laiku pabaigti savo tyrimų. Reikia konstatuoti, kad e, kompetitingos nacionalinės institucijas taip pat yra sudėtinga. E, tinkamai nustatyti. Tai yra tos institucijos, kurias, kuriomis, e, su kuriamis Olaf nori bendradarbiauti vieno ar kito tyrimo metu. Tad mes norime, kad būtų įpareigotos visos valstybės narės e, konkrečiai vardinti nacionalinės institucijas, kurios turi e, palaikyti ryšius su Olaf. Dėl kito punkto, trečio punkto, kurį minėjau pradžioje, e, pasisakys ponia Rait, tad perdodu jai žodį. Ačiū. Ačiū poniai Teato, dabar ponia Rait. Uh, Ačiū. Aš e, aptarsiu paskutinį aspektą, kurio ne, apie kurį nekalbėjo ponė Teato. Ji sakė, kad savo darbe Olaf būtina bendradarbiauti su valstybėmis narėmis bei su įvairiomis institucijomis, agentūromis ir darbuotojais. Dažnai tenka bendradarbiauti su tų institucijų darbuotojais. Todėl Olaf ir kompetitingų institucijų bendradarbiavimas yra absoliučiai būtinas, kad Olaf galėtų sėkmingai atlikti savo tyrimus. Mes ypač stengiamės užtikrinti uh, kad visi bendradarbiaudami su Olafu e, niekaip nepakenktų Olaf organizacijos darbui. Ir būtent tuos aspektus ypač analizavome, e, nagrinėdami Olaf nepriklausomumą. Na, domėjomės, kaip Olaf gauna informaciją, kurią turi institucijos, taip pat E, kaip vykdomas vidinis tyrimas komisijos institucijose ir kitose, kitose ES institucijose. Domėjomės, kaip institucijos įgyvendina OLAF patiktas rekomendacijas, bet taip pat analizavome situacijas, kuomet OLAFas, e, tirdamas konkretų asmenį, e, paskelbė savo nuomonę. Tai yra tais atvejais, kai konkretaus asmens veikla jau yra nagrinėjama kitos institucijos. Taip pat na, domėjomės, kaip vyksta keitimasis informacija su konkrečia institucija ir kaip keičiamasi nuomonėmis. Taigi aš kalbėsiu apie OLAF galimybės gauti informaciją, kurią turi institucija. Taip pat asmens pareigų suspendavimas, kai to asmens veikla tyriama ir taip pat OLAF, OLAF teikiama informacija institucijoms ir parengtų ataskaitų perdavimas. Visų pirma, informacija, kurią turi institucijos ir kaip OLAF ją gauna. Tai mums iš, m, kelia kai kurį susirūpinimą, nes iškilo galimybė, kad uh, gali būti pažeistas pasitikėjimas ir konfidencialumas, kuomet Olaf e, gali naudotis duomenų bazėmis, kurios yra komisijos nuožiūroje. Nežiūrint antro e, mūsų svarstomo reglamento straipsnio, ten konstatuojama Olaf e, teisė nedelsiant prašyti informacijos iš komisijos, tačiau Europos komisija nebuvo linkusi suteikti sparčią galimybę gauti informaciją Ir taip yra įmanoma labai griežtai interpretuojant 2001-45 reglamentą dėl domenų apsaugos. Olafui būtina prieiga prie tokios informacijos, ypač pradiniuose tyrimo etapuose prieš e, sukuriant tą tyrimo domenų du, dokumentą taip tęsiasi jau per ilgą laiką ir dėja joks susitarimas nepasiektas, pažangos nepadaryta. Mes tikimės, kad po to, kai mes pateiks, pateikėme rekomendaciją 2011 metų nuomonė numeris vienas ir dabar tarp komisijos ir Olafo prasidėjęs dialogas gali atvesti link sprendimo netolimoje ateityje. Mes manome, kad pakeistas reglamentas taip pat turėtų apimti šį klausimą, numatydamas reikalingą pusiausvyrą tarp būtinybės Olafui gauti informaciją, kurią turi institucija prieš tą oficialaus tyrimo paskelbimą ir bet kuriuo tyrimo uh, momentu. Toliau, situacijos, kuomet Olafas suspenduoja asmens einamas pareigas ir paskelbė apie savo vykdomą tyrimą ir savo nuomonę. Kai Olafas vykdo vidinį tyrimą, jis turi gauti iš ankstinį tos organizacijos e, generalinio sekretoriaus ar vadovo sutikimą. Kai jis nusprendžia uh, asmenį, kuris tyriamas e, suteikti galimybę išsakyti savo nuomonę. Savo 2010 nuomonėje numeris 5 mes pareiškėme, kad kai institucija nesutinka arba vėluoja suteik, suteikti e, sa, savo pritarimą, tai gali pakengti Olafo vykdomam tyrimui. Ir kai Olaf parengė dokumentus nacionaliniai teisminiai institucijai. Vėlgi dažnai reikalinga, institucija, kuri turi išduoti reikalingą leidimą, vėluoja. Vienos institucijos generalinis sekretorius konkrečiu atveju 14 mėnesių vėlavo prieš sutikimą sutikdamas e, duoti leidimą net po pakartotinių prašymų, visiškai nepatikdamas jokių priežasčių, o kitų atveju pradžioje atsisakęs, generalinis sekretorius davė sutikimą, bet tik praėjus penkiems mėnesiams. Taigi, kaip matote, iškyla realus pavojus, kad iškils kliūčių vykdomam tyrimui nes be, priežas, be, be jokios priežasties Olafas negali e, atlikti šio tyrimo. 2011 nuomonėje mes sakome, kad naujome reglamente reiktų uh, užtikrinti, kad tokios situacijos nebegalėtų iškilti ateityje. Ir dabartinėme pasiūlyme 1073 e, šis klausimas mūsų nuomonė netinkamai yra išsprendžiamas. Toliau prievolė, Olafo prievolė suteikti informaciją institucijai. Pagal dabar galiojančius teisės aktus Olafui numatyta e, teisinė prievolė, kuomet vykdant vidinį tyrimą paaiškėja, kad, kad, kad tyrima, tyriamas konkretus asmo ir nors rei, tyrimas turi būti vykdomas visiškai konfidencialiai ir slaptai, ypač tais atvejais, jeigu kalbame apie kad, na, apie tai, kad nacionalinė teisminė institucija yra atsakinga už tokį tyrimą. Taigi šiame reglamente 4.6 punkte, kuomet negalima užtikrinti visiško tyrimo konfidencialumo, Olafas gali pasinaudoti alternatyviais informacijos perdavimo kanalais. Savo 2011 m. ketvirtoje nuomonėje išreiškėme susirūpinimą dėl to ir teigiame, kad pagal šią nuostatą Olafas gali nuspręsti savo nuožiūrą ir kon, vykdyti konfidencialų tyrimą, jeigu tik tai norės taip daryti. Toliau, kalbant apie Olaf teikiamas ataskaitas institucijoms, paste, pastebėjome, kad Olafas nusprendė, sureaguodamas į komisijos prašymą, atsiųsti visas galutinės ataskaitas, kurias parengė. Ir Panašią politiką nusprendė taikyti ir kitų institucijų ir, ir agentūrų atžvilgių. Mes nagrinėjame šią situaciją ir bandome išsiaiškinti, ar tai nepakenks Olafo e, tyrimo bešališkumui mes esame anksčiau išreiškę susirūpinimą, kad toks duomenų perdavimas gali pakengti asmen, asmenims, asmenims, kurie, kurie yra nagrinėjami, kurių veikla yra nagrinėjami. Toliau, e, e, pranešimai, kurioje yra op, opios informacijos apie galimus e, liudininkus, taip pat tuos, kurie sutikė informacijos, nes jeigu tie žmonės bus atskleisti ateityje, gali nebenu, niekas gali nebenorėti Olafui teikti informacijos. Olafas sureagavo į šią nuomonę paaiškindami, kad pagal reglamentą jie privalo visus, visas galutinės ataskaitas su rekomendacijomis ar be perduoti konkrečiai institucijai. Tačiau tai nereiškia, kad visa e, tame dokumente esanti informacija turi būti suteikta. Galima pastraipas, kur yra ypač e, opi informacija, išbraukti. Mes, mes pastebėjome, kad taip nėra daroma. Taip pat E, reikia užtikrinti, kad tyriama institucija neturėtų, daryti, neturėtų galimybės daryti jokios įtakos e, tam tyrimui, kurį, kurį vykdo Olafas, nes tai pažįstų susilpninti jo patikimumą. Taip pat manome, kad visos institucijos ir agentūros turėtų užtikrinti, kad jų savo veikloje jos laikytųsi ES teisės aktų, ypač reaguodamos į Olaf vykdomą tyrimą, kad Olafas galėtų atlikti reikalingą tyrimą. Kalbant apie poveikį mūsų tyrimo veiklos valdymui, tai nuo pat pradžių e, mes stebime veiklą, kuri turi įtaiką e, tyrimo nepriklausomumui. Tai apima ir tyrimų valdymą, tokius klausimus kaip planavimas, strateginė kryptis, e, laiko, kurios laikomose tyrimuose, mechanizmai užtikrinantis vidaus kontrolę ir teisėtumą. Taip pat vertiname ir biudžetą, administracinę organizaciją ir darbuotojų e, politiką susijusią su tyrimo veikla. Ir žinoma, mes vertiname ir Olafo procedūrinės taisyklės įrašytas veiklos vadovė ypač e, daug dėmesio skiriant biudžeto reikalams įvairiose nuomonėse dėl biudžeto projektų. Priežiūros komitetas nuolat pabrėžia, kad e, tai yra censorinė priemonė skiria būtent e, svarbi e, nepriklausomumui jo veikloje. Tai yra finansavimas. Svarbus finansavimas turi būti garantuojamas bėgant laikui. Aišku, nuosmokio laikais reikia mažinti biudžeto lėšas visoje Europos Sąjungoje. Ir e, Olafai negali būti išimčių. Tačiau, kaip nepriklausoma tyrimo e, institucija, ji turi, e, būt, jie turi būti užtikrinamas biudžeto nepriklausomumas. Mūsų trečioje nuomonėje praėjusiais metais Olafo direktorius vienintelis gali spręsti, kur mažinti biudžeto lėšas. Dabar noriu perduoti žodį poniai Tejatį. Ja, ich darf noch kommen zur um Dar sugrįšiu prie teisinių nuostatų įgyvendinimo siekiant OLAF e, nepriklausomumą, garantuoti OLAF nepriklausomumą. Tai yra būtina siekiant, kad, siekiant užtikrinti jo veikl, operatyvinę veiklą ir e, be abejo priežiūros komiteto vaidmo čia yra labai svarbu. Generalinio direktoriaus e, funkcija čia yra labai reikšminga administratyvi administraciniai tyrimai vyktų be jokios įtakos iš išorės. Įvairiose nuomonėse priežiūros komitetas išreiškė poziciją apie generalinio direktoriaus skirimą, jo nepriklausomybės užtikrinimą ir jo atstovavimo arba jo atstovų pavaduotojų darbą. Pirmiausia, dėl nepriklaus, veiklos nepriklausomumo užtikrinimo. Uh, Priminsiu, kad generalinis direktorius e, vien jisai priima sprendimus dėl tyrimų pradėjimo ar vykdymo. Jis turi galimybę e, pateikti ieškinį komisijai, jeigu ši suabejoja Olafo nepriklausomumu. nepriklausomumu. E, tarp Olofo ir parlamento buvo iškilę neseniai tam tikrų nesusipratimų ir mes savo e, nuomonėje numeris keturi konstatavome, kad naujajame reglamente e, generalinis direktorius turėtų galimybę tokį ieškinį pateikti visų institucijų atžvilgių. Priešingai nei kiti genera komisijos generaliniai direktoratai E, šis generalinis direktorius turi galimybę visiš, veikti visiškai nepriklausomai ir mes turime sustiprinti jo vaidmenį, kad jisai galėtų skirti e, tyrėjus, OLAF tyrėjus be ilgų e, administracinių procedūrų komisijoje. Generalinio direktoriaus pavaduotojo klausimas mums taip pat e, labai svarbus E, po to, kai anksti mirė ponas Brüneris, buvęs generalinio direktoriaus e, pavaduotojas ir generalinis direktorius paskyrė kitą pavaduotoją, nepasikonsultavę su taryba ir komisija ir parlamentu. Tad e, priežiūros komitetas mano, jog siekiant OLAF veiklos testinumo reikia numatyti galimybę skirti nuolatinį generalinio direktoriaus e, pavaduotoją, kuris galėtų e, iškilus at, būtinam atvejui perimti vadovavimą Olaf. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, priežiūros komiteto veiklos nepriklausomybė yra esminis elementas, kai kalbame apie Olafo veiklos nepriklausomumą. Jis turi to, tam tikslui reikia, e, už, e, įgyvendinti reikia užtikrinti ir deramą finansavimą, kaip tą pažymėjo ir mano kolegė. Tai pasakytina ir apie sekretarijatą, kurį skiria Olafas ir visas per, visą personalą tiek kiekybės, tiek e, kokybės prasme. Deja, naujoji organigrama, ponas Kesleris žino, E, numato e, personalo mažinimą. Buvo nustatyta, kad ateityje personalas e, komiteto pasiūlymų bus skiriamas ne paties Olafo, o kitų struktūrų. Ir bus, jis bus kontroliuojamas priežiūros komiteto. Jo nepri, veiklos nepriklausomumas E, turi būti užtikrinamas, kad nebūtų e, daroma jokia įtaka iš išorės. Mūsų išvados yra trumpos. E, likščioliniuose ataskaitose priežiūros komitetas darė išvadą, kad nėra konkretaus pavojaus Olaf darbo nepriklausomybei. Paskutinėje ataskaitoje mes vis dėlto nustatėme įvairias rizikas ir pavojus e, kurie gali kilti tai darbo nepriklausomybei. Ir tai mes išvardėjome savo pavyzdžiuose mes negalime pasakyti, kad e, tos kliūtis ir įtaka yra piktybiška ir samoninga, tačiau tie pavyzdžiai rodo, kaip praktikoje e, gali būti daroma įtaka OLAF veiklos nepriklausomumui. Mes darome išvadą, kad e, OLAFO nepriklausomybė gali būti užtikrinama tik tai tuo atveju, jeigu bus užtikrinama ir priežiūros komiteto veiklos nepriklausomybė. Pone Rait ir aš darėme viską, kad šiame komitete būtume kritiški OLAFO draugai ir dėkojame Jums už dėmesį ir norėčiau dar pridurti, ponė pirmininkė, kad sveikiname jūs išrinkus į šio komiteto pirmininko postą. Dėkoju. Ja, vielen Dank, Frau Wright, und vielen Dank, Frau. Ačiū poniai Wright ir poniai Teato už jų buvusi darbą ir už ataskaitą viso komiteto vardu galėčiau pasakyti, jog mes labai dėkingi už tai, ką jūs nuveikėte ir e, sutarėme, kad darysime pirmąją mm, diskusijų raundą. Norėčiau suteikti žodį pirmiausia pranešėjai, Ingeborg Kreslė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju priežiūros komiteto atstovėms Tai, ką jūs išdėstėte, yra tikrai kelinti susirūpinimą dalykai, turint omenyje, kad priežiūros komitetas yra Olafo e, tarsi e, Angelas Sargas. Mes žinome, kad Olaf e, funkcijoms dėja daro neigiamą įtaką įvairios, įvairios jėgos iš šalies, tą tenka konstatuoti ir tą konstatuoju ir aš kaip pranešėja, bendravusi su įvairiais kolegomis ir supratau, kad e, panašu, kad prasideda naujas laikotarpis, Olaf veiklos laikotarpis. E, visiškai sutinku, kad yra iškilę tam tikri pavojai, kad e, Olaf tyrimo veiklai dar, pap, pamažu daro vis didesnė ir gana neigiama įtaka įvairūs išorės veiksniai, ir konkrečiai institucijos. Ir norėčiau paminėti keletą konkrečių dalykų. Aš manyčiau, kad mes, kaip teisėkuros te, teisės aktus leidžianti institucija, čia taip pat susidurėme su tam tikromis rizikomis. Priežiūros komitete buvo mažinamas personalas, penkios AD3 e, e, etatai ir taip pat ir kiti etatai buvo mažinami, nors e, buvo konstatuota pastaruoju metu, kad mums reikia iš viso dešimties pareigūnų ir jų buvo sumažintas skaičius iki aštuonių. Ir aš manyčiau, kad toks personalo mažinimas yra tikrai neteisingas dėl to, kad e, Olaf e, komisijai sugražino pastarai laikotarpį 5 milijonus eurų, tai reiškia nepanaudojo tokios sumos ir tai reiškia, kad e, finansiniai dalykai nėra paskata ar priežastis mažinti personalą. Suvokdami tos principus, pagal kuriuos yra skiriamas personalas, reikia prisiminti atitinkamas tai, procedūras, žurnale oficiel lapkričio mėnesį buvo parašyta, kad priežiūros komitetas turi teisę spręsti, kartu spręsti, kasgi turi tapti e, komiteto nariais. Tačiau tokia galimybė jisai dėja pastaruoju metu negalėjo pasinaudoti. Kodėl taip yra, kodėl jisai negali naudotis tomis teisėmis, nors jos yra numatytos, tai yra tikrai netoleruotinas dalykas. Taip pat norėčiau paminėti taip pat mums labai rūpimą dalyką, tai yra klausimą, kaipgi e, Olaf veikia. Priežiūros komitetas konstatuoja, kad e, yra, iškilusi, yra ta problema susijusi su senatimi ir su e, kliūtimis, kurios iškyla bendradarbiaujant su nacionalinėmis institucijomis nors teisės akte yra numatyta, kad mm, Olaf turi atsižvelgti į nacionalinės teisės sistemas ir nacionalinės e, teisinės nuostatas, jomis remtis. Tai yra esminis dalykas, kuris yra svarbus ir mums, parlamentui, kadangi mes taip pat norime, kad, būtų, kad Olafas turėtų galimybę įvertinti e, įrodymus ir atlikti tinkamai savo tyrimus. E, tačiau teko konstatuoti, kad 93 e, e, procentai e, tyrimų, Olaf atliktų tyrimų galiausiai atsidūrė šiukšlių dėžėse. Jeigu čia situacija nesikeis, tuomet tai bus tikrai didelė problema. Mes jau siūlėme parengti tam tikrą teisėtumo, veik, Olafo veiklos teisėtumo um, peržiūrą ar ataskaitą. Tačiau kol kas tai yra tik tai nuostata, kuri įrašyta į reglamento pakeitimus ir dar nėra įsigaliojusi. Ir mes turime konstatuoti, kad nuo vasario mėnesio ta, tos nuostatos netgi gali iš viso nelikti tai yra dėja labai jautrus punktas ir dėl jo mes labai ginčijomės paskutinio trilogo metu. Ir norėčiau užduoti klausimą abiems e, priežiūros komiteto atstovėms, kaipgi jums, at, jūsų nuomonė bus toliau sprendžiamas šis klausimas. Aš norėčiau, kad čia situacija pasikeistų, norėčiau, kad kažką darytume. Ir noriu padėkoti už išvadas susijusios su Olafo teisėmis ir jo veiklos kliūtimis administracinėme lygmenyje. ES institucijos sprendžia e, dėl savo personalo, dėl savo pareigūnų veiklos, tai yra visiškai priimtinas ir, ir įprastas dalykas, tačiau tai, kad e, institucijos e, turi galimybę nurodyti Olafui, ar jisai turi atlikdamas tyrimą, e, privalo kažkaip kontaktuoti ir pateikti informaciją nacionalinėms institucijoms. Tai jau yra nepriimtinas dalykas. Tokius dalykus turi spręsti pats Olafas. Čia mes, aišku, turime dviejopas procedūras, kurios yra skiriamos paprastų piliečių atžvilgių ir institucijų pareigūnų atžvilgių. Ir aš manyčiau, kad šiuo atveju reikėtų taip pat keisti situaciją ir įvesti vieną bendrą procedūrą, kad taisyklės būtų aiškios. Tam mes esame pateikę ir savo pakeitimų pasiūlymus. Tad šiuo klausimu mes visiškai pritarėme priežiūros komiteto nuomoniai. Tokios situacijos negalima toleruoti. Mes girdėjome, kad e, procedūros netgi užsitęsė iki 15 mėnesių dėl to, kad e, e, institucijos atsisako teikti dokumentus ir informaciją suinteresuotoms nacionalinėms institucijoms, taip trukdydamos visam procesui. Mhm. Tad aš manau, kad e, dabar einama teisinga linkme ir norėjau paaiškinti tai, ko mes norime. Taip pat norėjau pabrėžti, kad mes siekiame, kad e, e, būtų užtikrinamas automatiškas OLAF pareigūnų, automatiška galimybė susipažinti su dokumentais, gauti informaciją. E, mes kalbėjomės ir su ES duomenų apsaugos e, pareigūnu šiuo klausimu, tačiau kol kas nesulaukėme jo e, atsakymų į mūsų klausimus ir pasvarstymus. Tai aš manyčiau, kad šį klausimą galime išspręsti, jį reikia išspręsti. Kitaip neiš, neišspręsime Olaf veiklos veiksmingumo klausimo. 11, 11 metų penktoji nuomonė dėl e, informatorių ir liudininkų. Mes visiškai pritarėme priežiūros komiteto išvadoms, kad tai yra problematiška sritis ir būtų puiku, jeigu būtų galima e, rasti kažkokį greitą ir aiškų sprendimą. E, nes e, ta informatorių problema kol kas yra neišspręsta iš esmės. Nes tikrai e, institucijų viduje vargu ar galėsime remtis informatorių pagalba, jeigu jie nebus tikri dėl, to, kas, e, dėl savo konfidencialumo. Taip pat dar norėčiau pakalbėti apie tai, kaipgi mes turėtume bendradarbiauti keičiant reglamentą. Manyčiau, kad tikrai reikia išspręsti kai kuriuos klausimus dar vykstančių dėrybų metu, tai pasakytina apie generalinio direktoriaus pavaduotoją. Jos skirimą tai yra tikrai sudėtingas klausimas, kadangi jis sudėtingas ir teisinių požiūrių, tačiau manyčiau, kad rasime sprendimą. Riežiūros komitetas e, e, siūlo įvesti e, galimybę pateikti ieškinį visų, apskūsti vis, e, visų institucijų veiksmus, o ne vienos konkrečios institucijos. Maničiau, kad tai irgi įmanoma e, išspręsti nes tai yra tikrai didelis, e, gana sudėtinga problema, juk, juk žinome, kad Olaf yra komisijos dalis, struktūrinis elementas ir dėl to dar gali tekti padirbėti šio klausimu. Dėl pačių parlamento e, narių aš laikausi kitos nuomonės dėl nei priežiūros komitetas. Olafas e, negali tiesiogiai vykdyti pirminės teisės nuostatų, e, pagal kurią numatyta, jog parlamento nariai turi imunitetą. Ir mes pastebime, kad pastaraisiais metais ši nuostata į ją paprastai nebūdavo, praktiškai nebūdavo atsižvelgiama konkrečiais atvejais. Nedarau niekam jokių, jokių priekaištų, bet tiesiog konstatuoju, kad jeigu yra numatytas e, nario imunitetas, tuomet reikia jį ir gerbti, nes tai yra numatyta pirminėje teisėse sutartise. Tad e, tokį dalyką reikėtų aiškiai išdėstyti ir reglamente, juk reglamentas negali prieštarauti tam, kas yra nustatyta pirminėje teisėje. Taip ateityje galbūt mes e, nebesusidursime su tokiais ginčytinais atvejais ir šie dalykai bus deramai išaiškinti. Norėčiau patikinti priežiūros komiteto atstovės, kad labai vertinu jų patirtį ir jų darbą. Dabar e, yra sudariusi labai sudėtinga situacija, kai mes svarstome naująjį reglamentą ir mums reikia priežiūros komiteto e, ekspertų patirties, jų patarimų. Mes norime, kad tas naujasis priežiūros komitetas kiek įmanoma greičiau pradėtų savo e, veiklą, tą naują savo kadenciją. Ir turite suprasti, kad jūsų komitetas e, mums yra labai svarbus ir mes esame dideli jūsų draugai, visuomet jūs remsime. Ir mums labai svarbu e, užtikrinti OLAF nepriklausomumą ir dėl to mums, mes suvokiame, kokia svarbi yra jūsų veikla šiuo požiūriu. Dar kartą norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti ir palinkėti visokiojopas sėkmės. E, tikiuosi, kad mes dar turėsime progų e, bendradarbiauti sėkmingai. Ir aš džiaugiuosi, kad priežiūros komitetas gerokai prisidėjo prie OLAF e, bendros reputacijos pagerinimo. Dėkoju. Ačiū poniai Greslė. Galime pradėti diskusiją. Ponas Kol... Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, taip pat e, pradėdamas savo kalbą noriu padėkoti už labai išsamų, labai sudėtingų klausimų pristatymą šiandieną e, Europos parlamento komitete. Ir aišku, taip pat noriu paminėti ir padėkoti E, savo kolegijai, pranešėjai Ingeborgai Grasler, kuri nu, iš tikrųjų, kalbant apie Olafo reformą ir kalbant apie įvairias ataskaitas susidėjęs su Olafu, aš manau, kad kažką tai kito teisingiau arba protingiau pasakyti yra labai sunku. <clears throat> Aišku, mes kaip šešėliniai pranešėjai irgi taip pat šiek tiek atsiprašom, kad nelabai galėjom dalyvauti visose stadijose. Tačiau šiandieną aiškiai yra iškilusi tam tikra problema, kur aš įsivaizduoju, dirbdantis čia šiek tiek daugiau negu du metus, šitam komitete buvo visai eilė ataskaitų. Visiškai nesenai mes diskutavom ir kalbėjom apie PIFO ataskaitą, kurią, už kurią yra atsakinga Europos komisija. E, prieš tai buvo Olofo tarnybos ataskaita, dabar yra priežiūros komiteto ataskaita. Ir visur praktiškai kratojasi tie patys klausimai tai yra OLAF kaip tarnybos nepriklausomumas, tai yra didžiulė problema duomenų patikimumo visose, kalbant apie visas ES valstybės, kada pristato Europos e, komisijos komisaras savo PIF ataskaitą, taip pat pasako, kad kai kuriais duomenimis negalim tikėtis, todėl kad e, valstybės narės nepatikė duomenų, Mes neturime instrumentų, kaip jūs tos, šitos duomenys išsireikalauti. <clears throat> ir gaunasi, <clears throat> atsiprašau, ir praktiškai gaunasi užburtas ratas. Ir niekada Olafas nebus nepriklausomas, kol nebus sukurta uh, objektyvi ir nepriklausomas prieimas prie tam tikrų duomenų. Kokie tie duomenys turi būti, iš tikrųjų čia yra ilgas diskusinis dalykas ir manau, kad Olafas turi labai aktyviai arba tiesiog pateikti, kaip jo supratimu, kokie patys pagrindiniai ir e, šiandieną yra reikalingi duomenys iš kiekvienos valstybės narės. Aš jau esu nekartą kalbėjęs ir dar kartą noriu pasikartoti, kad kiekvienoje valstybėje yra skirtinga teisinė sistema, nors nesvarbu, kad mes visi įstojom į Europos Sąjungą, bet visi egzistuoja tam tikri, tam tikri mm, skirtumai, kad valstybės narės nėra suinteresuotos laiku kai kuriais atvejais pateikti duomenis. Pati Europos komisija nenori iki šios dienos suprasti tos problematikos. Ir aš manau, kad būtina mums keisti reikia atsakomybės klausimą. Kol Europos komisija, aš įsivaizduoju dabar sėdinti komisarą Šemetą, jisai iš karto sunerimtų, kol Europos komisija nebus atsakinga už sistemos arba netgi už duomenų, reikimų duomenų pateikimą iš visų ES valstybių narių, iš 27 valstybės narių, dabar jau bus 28 greitai narių, tol mes visada metai iš metų diskutuosim apie tą patį klausimą, kad tie duomenys sunku juos yra gauti, kad juos yra neįmanoma kartais palyginti, nes e, tos institucijos, specialios tarnybos, aš jau dar kartą pasikartosiu, pavyzdžiui, Lietuvoje jų yra penkios, jos tarpusavį nesikalba, nesikeičia kartais duomenimis, netgi pačioje valstybėje, nedidelė valstybėlė egzistuoja problema. Tai mes negalim tikėtis, kad šita problema neegzistuos, jeigu mes nepakeisime tam tikrų principų ir ES mastu. Todėl pirmas mano klausimas būtų iš tikrųjų, ar nereikėtų vis dėlto, kad Europos komisija būtų atsakinga už ar tai sistemos sukūrimą, arba tam tikrų netgi teisinių normų pakeitimą, todėl kad kai mes stojame į ES, kiekviena E, teisinę sistemą vedėme prie to, kad atitiktų pačius pagrindinius reikalavimus, kad mokesčiai būtų vienodai renkami, kad galėtumėm kurti bendrąją e, erdvę, e, bendrąją ekonomiką vystyti, tačiau negalvojama, kaip reikės apsaugoti savo piniginius klausimus, todėl kad iš tikrųjų nusikalstamos struktūros dirba dieną naktį, kuria įvairias schemas, kaip būtų galima neteisėtų būdų pasisavinti pinigus, eina kalba ne tik apie ES lėšas, bet ir, ir natūralu, ir valstybės lėšas, bet mes esame atsakingi už, už ES lėšas ir mes matom, kokia didelė šiandieną problema yra pasilikusi nuo 1994 metų. Todėl mano pirmiausia toks yra šiandieną matymas ir aš galvoju, galbūt reikėtų pradėti uh, diskutuoti ir analizuoti ir aš manau, kad daug klausimų ateityje nukristų. Taip, iš tikrųjų yra tam tikra įtampa, jaučiasi tokia įtampa tarp kritiškų draugų, tai yra e, priežiūros komiteto ir Olofo tarnyba šiandieną, bet tai yra natūralu, todėl kad pasikeitė vadovas, yra šiandieną daroma Olofo reforma ir aš tikrai pritariu pranešėjai, kuri įsakė dešimtus punktų, kurie ateityje turi būti pakeisti Tai pirmiausia, manau, kad mes irgi kaip komiteto nariai ateityje turime labiau galbūt pasistengti, kad Olafai būtų suteikti visi reikimi finansiniai resursai, nes neturint pinigų, tai negali tikėtis e, labai didelių rezultatų. Iš tikrųjų, Olafas turi, kaip ir buvo pažymėta, šitoje ataskaitoje patį didžiausią dėmesį skirti e, veiklos efektyvumui, tai yra tyrimų laiko sutrumpinimui ir efektyvinimui, bet tai irgi Viskas yra susivedama į galimybę jam gauti kaip tarnybai duomenis. Ir baigiant, aš manau, kad iš tikrųjų tai yra sudėtingas ir specifinis klausimas Olofo priežiūros komiteto ir finansinių interesų apsaugos klausimai Europos Sąjungoje. Ir tikrai e, manau, kad mes galim sukurti bendrom jėgom šiek tiek kitokią centra, daugiau centralizuotą sistemą, nes kaip gyvenimas rodo, vis vien mes anksčiau ar vėliau prie šito privalėsime prieiti. Nes demokratija visose srityse jinai negali būti ir ypatingai, kada eina kalba apie e, tam tikrus finansinius pažeidimus, apie nusikaltimus, aš manau, kad čia turi būti sukurta aiški ir domenų gavimo sistema, ir atsakomybės sistema. Ačiū labai. Ja, vielen Dank. Der nächste ist. Dėkoju, ponas Rybik. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju už nuveiktą darbą. Aš manau, kad mums visiems yra labai svarbu, kad priežiūros komitetas e, turėtų visus vertus rankose ir mes, žinoma, suvokiame, kad bendradarbiavimas su parlamentu visuomet vyko labai gerai, juk e, parlamentas ir sukūrė tą pagrindą Olafui veikti. Prisimenu dar, kaip mes balsavome ir kovojome, kad e, e, kažkada tai praeitie, kad Olafas turėtų tinkamą teisinę bazę veikti. Naujų žinių e, plaukimas į šią instituciją be abejo yra tikrai gyvybiškai svarbus. O dabar finansinės krizės metu yra labai svarbu užtikrinti Olafo veiklos skaidrumą ir visų procedūrų teisingumą kai kalbant apie tą konfliktą su Europos parlamentu, reikia iš tiesų pasakyti, kad tie parlamento nariai, kurie turi, e, ar visi mes turime imunitetą ir tai yra ne šiaip savo, e, kadangi jisai atstovauja didžiai e, visuomenės piliečių daliai ir da, dirba labai atsakingą darbą. Tuo labiau, kad žinome, kad į, to, tokio darbo metu jisai be jokios abejonės susiduria su įvairiais nemaloniais atvejais, su išpoliais ir, ir, ir šmeižimais. Ir sutinku su ponė Greslė, kad reikia vengti bet kokio e, piknaudžiavimo e, tyrimų metu, kuomet e, vieno ar kito atveju, vieno ar kito atveju konkrečių asmenų atžvilgių yra vykdomos ištisos šmeižimo kampanijos, jisai nedingsta nuo žiniasklaidos e, e scenos ir tai, aišku, daro didžiulę žalą jo, jo asmeniu, jo reputacijai. Ir tai yra labai jautrus klausimas ir svarbus klausimas. Todėl man būtų įdomu žinoti, ar priežiūros komitetas palaiko ryšius su valstybėmis narėmis. E, šio klausimu? Kokie yra santykiai su jų institucijomis? Ar yra keičiamas informacija? Ar santykiai apsiriboja grinai vien tik tai Olafo e, procedūriniais veiksmais? Ačiū. Dabar ponas Teodoros Kilakakis. Thank you, uh, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu palinkėti Jums gerų rezultatų jūsų darbe. Pažvelkime, e, kur mums reikia priežiūros komiteto pagalbos. Pamatysime, jog turime kartais grįžti prie pačių bazinių dalykų. Šiuo atveju tie baziniai dalykai yra paprasti. Kiek sukčiavimo atveju yra Olafo jurisdikcijos kontekste. Ar žinome tiksliai? Ne, nežinome. Kiek sukčiavimo atvejų išaiškinama? Ar mes žinome? Taip, labai mažai. Taigi, tai yra baziniai faktai. Ir apie tai mes kalbame. Kaip veiksmingai panaudojami Olafo ištekliai? Man atrodo, nelabai veiksmingai. Ir taip yra ne dėl Olafo darbo metodų daugeliu atveju ir tai patvirtino priežiūros komitetas. Taip yra dėl to, kad visi kiti sukelia rimtų kliučių, visi išskyrus Olafą, nes nėra galimybės pas, gauti tai, ko jiems reikia, žmonės bando tyrimą lėtinti. Tai Manau, kad mes turėtumėme džiaugtis tais rezultatais, kuriuos turime. Toks būtų mano pirmas pastebėjimas. Ką galėtumėme padaryti ir ką priežiūros komitetas galėtų padaryti, bandydamas mums padėti. Visų pirma, reikėtų bandyti suvokti, įsivaizduoti, kiek sukčiavimo atvejų iš tikrųjų egzistuoja. Nes jei nežinome, apie kokius mastus kalbame, tai niekada negalėsime įvertinti, ar mes dirbame gerai ar ne. Toliau. Reikia Olafui suteikti priemonės, kad šis galėtų pasiekti konkretesnių rezultatų. Pereinu prie pinigų, kiek mes skiriame Olafui. Mane ypač neramino tai, kai kolegė Gresler pasakė, kad Olafas sugražina dalį lėšų komisijai, nes tai reiškia, kad Olafui tų pinigų nereikia arba kad jis neranda, kaip juos panaudoti. Aš norėčiau, kad Olafas prašytų daugiau lėšų ir kad galėtų pasiekti daug, daugiau rezultatų su tomis lėšomis. Dabar perinu prie konkretesnių dalykų. Imunitetas. Manau, kad imuniteto neturime pažįsti, bet turime nepamiršti ir skaidrumo. Olafas turi dirbti su parlamento institucijomis, kad nebūtų pažįstas imunitetas, bet kad ir būtų įmanoma vykdyti tyrimą, kai tai reikia padaryti. Toliau. Olafo galimybės gauti dokumentus pasiekti asmenis. Aš, man atrodo, nepriimtina tai, kad keliamos kliūtis be jokių priežasčių, o tik tai, kad žmonės tiesiog nenori, kad Olafas kištusi į jų reikalus, bet tai yra iš tikrųjų ne jų reikalai, o Europos piliečių reikalai. Toliau informatoriai. Man atrodo, kad sprendžiant iš mūsų diskusijų iškėja, kad mes informatorius statome į nepavydėtiną padėtį. Mes tiesiog mažiname jų galimą skaičių. Turime pasirūpinti, kad tokie žmonės e, galėtų naudotis daug geresnę apsaugą. Ir atrodo, e, priežiūros komitetas apie tai ir kalba. Galiausiai dar vienas, mano galva, labai svarbus dalykas. Kiek Olafo atliekamų tyrimų prasideda nuo informatoriaus suteiktos informacijos ir kiek tyrimų Olafas pradeda savo iniciatyvą. Norėčiau, kad priežiūros komitetas atsakytų iš šį klausimą, jei, jei turi tokios informacijos. Arba jei turi nuomonę šio klausimu. Nes tyrimai, kurie nepradėti, tie nepradėti tyrimai yra labai svarbus dalykas, jeigu norime užtikrinti Olafo efektyvumą. Geros nusikalstamo geros organizuoto nusikalstamo pasaulio struktūros neturi informatorių. Jie pasilūpina visomis priemonėmis, kad informatorių nebūtų. Taigi, ar mes esame nenuspėjami savo tyrimu, tyrimuose, kalbu apie Olafą. Nes jeigu visais atvejais, dauguma atvejų naudojamasi informatoriais ir paskui dar atskleidžiama jų tapatybė, uh, tai mūsų šansai yra labai prasti. Nes žmonės, kurie tyli, iš jų nieko neišpešime. Kiek Olafo atliekamų tyrimų yra inicijuojami ne e, remiantis informaciją gauta iš informatorių? Ačiū. Atrodo, dabar dar niekas neprašo žodžio, todėl prašyčiau pasisakyti ponui Kessleriui, kad sureaguotų į užduotus klausimus, taip pat e, atsakys į klausimus ir priežiūros komiteto atstovės. Taigi pirmiausia, ponas Kessleris. Prašau. Danke, Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasinaudoti šią pirmą progą pasveikinti Jūs savo naujoje pozicijoje ir džiaugiuosi, e, kad mes e, galėsime toliau bendradarbiauti. E, toliau kalbėsiu itališkai. Norėčiau visų pirma padėkoti priežiūros komitetui už jų atliktą darbą. Ypač noriu padėkoti šios sudėties priežiūros komitetui už tai, kad jis, e, bandydamas atlikti vaid, savo vaidmenį, siekė užtikrinti Olafo institucijos nepriklausomumą. Manau, kad šio komiteto pavyzdys mums visiems tikrai bus labai naudingas ir priežiūros komitetas, kuris dirbs po šio komiteto, kitos sudėties priežiūros komitetas, taip pat galės e, semtis įkvėpimo iš šio komiteto. Manau, kad taip pat suvokiame, kokį milžinišką darbą jis atliko ir kiek laiko buvo praleista rengiantas nuomonės. Taigi per tuos šešis metus jūs nepaprastai daug nuveikėte. Kalbu ne tik apie kiekybę. Mes visi esame susipažinę su komiteto rengiamėmis nuomonėmis, ne tik paskutinėmis. Ir manau, kad čia yra tikrai daug peno pamastymui visoms institucijams. Ir dabar norėčiau trumpai aptarti keletą dalykų. Visų pirma, valstybės narės. priežiūros komitetas minėjo, kokia yra padėtis, kalbant apie bendradarbiavimą. Manau, kad padėtis gerėja. Kaip ponė Fiato sakė, svarbu, kad būtų nacionalinis kontaktinis taškas visose šalise. Taip, taip nėra su visomis šalimis, bet jeigu tokia galimybė yra, galima prieiti prie domenų bazės, kurioje informacija apie mokėjimus ir visa kita. Ir tai gali paspartinti tyrimą. Tačiau problema čia išlieka, kai valstybėse narėse nėra tokių kontaktą užtikrinančių pareigūnų. Tačiau e, padėtis gerėja ir būtent e, dėl priežiūros komiteto atliekamo darbo. Aš tikiuosi, kad e, bus kažką galima pakeisti ir diskusijose kuriuose dalyvauja parlamentas, e, svarstant 1073 reglamento m, peržiūrą. Kalbant apie Olafo bešališkumą ir nepriklausomumą, tai jūsų parengti dokumentai tikrai suteikė peno pamastymui parlamentui ne tik kaip teisėkuros institucijai, bet kaip vienai iš šalių, susijusių šalių. Ir Olafas domėjosi ir kai kuriais parlamento veiklos momentais. Taip pat, kodėl kai kurie tyrimai nebuvo atlikti. Olafas negalėjo užtikrinti galiojančių teisės aktų įgyvendinimo. Taip pat čia kalbu ir parlamento darbo, parlamento vidaus darbo tvarkos taisyklės. Buvo minėtas imunitetas, norėčiau trumpai pastebėti, jog Taigi tai susijęs su, su politinio mandato įgyvendinimu. Žinoma, tą klausimą reikia rimtai analizuoti ir Olafas tai supranta. Ir kalbant apie konkrečius susijusius atvejus, tie atskiri parlamentarai pareiškia, kad galima kad jie gali įsileisti tyriejus į savo biurus, tačiau parlamento administracija pareiškia, kad to negali būti. Taigi kalbame apie peržiūrėtą 1073 reglamentą, apie ten nu, atsirandančias nuostatas, kur, kurios turėtų numatyti, kad nebūtų vykdomi nepageidaujami tyrimai. Ne, žinoma, mes tų taisyklių nekeičiame, mes įstatymų, kurie tiesiog įnešame savo indėlį. Priežiūros komiteto atstovai mm, daug kartų minėjo apie galimybės gauti duomenų iš komisijos duomenų bazės. Man, mums tai tikrai yra svarbu. Ir dar mes nenuspre, kuomet dar nenusprendžiama tame preliminariame etape, ar bus padėtas tyrimas ar ne. Žinoma, mes nenorime paskatinti kažkokių netinkamų, nereikalingų tyrimų, bet dar kol kas svarstame tai su komisija ir uh, laukiame pasiūlymo dėl praktinių dalykų, praktinio to proceso išsprendimo. Ir mes ir manome, kad mes pateiksime pasiūlymą dėl, dėl galimos sistemos ir galbūt tai įstatymų kurėjo indėlio čia net nereikės. Taigi noriu padėkoti priežiūros komitetui už sutikti informaciją ir galiausiai, prieš užbaigdamas, noriu pasakyti štai ką. Priežiūros komitetas užtikrina Olafo nepriklausomumą ir daugelį savo rekomendacijų ir nuomonių ir prašymų jis yra adresavęs pačiam Olafui. O Olafas visada tinkamai atsižvelgia tas rekomendacijas ir e, svarsto rekomendacijas su komiteto nariai, kaip ir numatyta taisyklėse. Žmonės vykdantis tyrimą tai daro. Ir e, po priežiūros komiteto parenk, patiktų nuomonį mes pakeitėme kai, kur, kai kurias mūsų tvarkos taisyklės. Ir dar vienas dalykas Olafas savo ataskaitas, galutinės ataskaitas e, ištyręs kokį nors atvejį nusinčia visoms institucijoms. Ir kai tos institucijos, ypač kai tos institucijos darbuotojas buvo tyrimo objektu. Na, čia nėra galimybės spręsti, ar siūsti ar ne. Įstatymas tai numato. E, pagal įstatymą institucijai reikia nusiųsti tą galutinę ataskaitą. Ir ten yra konstatuojama, ar nustatyta kaltė ar ne. Iš puikiai žinome apie Europos parlamento deputatą, apie tą atvejį, kuomet buvo atsiusta uh, taip pat ataskaita. Tačiau dėja buvo padaryta išvada, kad asmo yra nekaltas. Ar jūs matote, kad tos e, ataskaitos nereikėjo siūsti? Ar norite, kad tą pasakočiau? Ar, ar jūs... Manau, kad tai yra skaidrumo reikalavimo būtina sąlyga, taip numatyta įstatymė. Taigi tuo ir baigsiu. Ir dar kartą Jums dėkoju. Noriu dar kartą padėkoti priežiūros komitetui, nes mes tikrai labai vertiname Jūsų atliekamą darbą. Ir tikiuosi, kad ir ateityje sulauksime iš jūsų uh, nuomonių ir ataskaitų ir mes, manau, imsimės reikalingų veiksmų. Ir norėtume, kad informacijos šaltiniai informatoriai nebūtų atskleidžiami. Taip pat norėčiau pakomen... padėkoti pranešėjai. Aš norėčiau sklaidyti kai kuriuos jų būk, jūsų būkštavimus. nes yra vienas skyrius, kuris užsijima uh, e, atitikties uh, tikrinimu. Taigi tas skyrius nepa, nepanaikintas. Skyrius, kuris panaikintas, tai tai taip vadinamis teismų skyrius. Kalbu apie Olafą teisės skyrius panaikintas. Taigi tai yra aktualu kalbant apie informatorių tapatybės neatskleidimą. Taigi dar kartą ačiū už vis, visiems už pasiūlymus. <laughs> Ačiū ponui Kesleriui už pasisakymą. Iš tiesų, mes e, tolesnėse diskusijose dėl būsimų teisėkūros sprendimų trialoge dar turėsime progų padiskutuoti išsamei apie tuos klausimus. Dėkoju už tokį atvirą pasisakymą. Aš manau, kad e, reikės labai gerai apsvarstyti tos įvairius argumentus. Mes šiandieną kalbame apie priežiūros komiteto ataskaitą, tad reikėtų būtent į ją ir susitelkti. Ir buvo užduota visai lie klausimų, kurie yra skirti būtent priežiūros komiteto atstovėms, tad suteikiu joms žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų įgaliojimų laiko tarpio pabaigoje yra tikrai didelė, didelė garbė vėl pa, prisistatyti jums ir pakalbėti jūsų komitete tais visais svarbiais klausimais ir prieš suteikiant, e, perduodant darbus mūsų įpėdiniams. Aišku, tai mes nenorime daryti įtakos e, įstatymų kuriejams, bet norime atkreipti jų dėmesį į tas problemas, kurios, e, kurias konstatavo priežiūros komitetas ir yra pateikęs tam tikras rekomendacijas. Todėl ypač dėkoju poniai Greslė už jos labai pagristus klausimus, dėkoju ir mūsų komiteto vardu už jūs, už jūsų išsakytus pagiriamuosius žodžius. Turiu pasakyti, kad tai buvo tikrai labai intensyvus laikotarpis, labai daug naudos teikęs laikotarpis, kuris mums teikia daug džiaugsmo. Dabar dėl klausimų teisėtumo vertinimo klausimas, apie kurį jūs kalbėjote. Jis yra susijęs ir su pageidavimu, kurį nuolat kartoja priežiūros komitetas. Tai yra, kad tyrimo personalas būtų padidintas. Praeitįje apie 30 procentų pareigūnų atliko tik tai esminės pagrindinės Olafo funkcijas, tai yra tyrimus, e, o naujoji organigrama numato visai kit, kitus skaičius ir šis rytis e, stipriai bus, e, bus, stip, bus stipriai padidinta, sustiprinta, suintensyvinta. Ir norėtume padėkoti naujajam mūsų direktoriui, ponu Kesleriui, už tas pastangas Tuos dalykus jūs galite išvelgti visose mūsų ataskaitose ir nuomonėse, kai kalbame apie biudžeto valdymą, e, nes e, mums labai svarbu, kad tos funkcijos Olafe būtų ypatingai išryškintos. Vėlgi, reikia aiškintis, kaip e, buvusio teisės skyriaus funkcijos gali būti derinamos su su tolesnėmis tolesni, to, tolesniu OLAF darbu, nežin, nedrįščiau prognozuoti, tačiau manau, kad vienas rytis yra tikrai labai svarbi. Tai yra reikia ieškoti geresnio atskirų direktoratų ir skyrių tarpusavio e, darbo, geresnės sąveikos. O kas dėl kvalifikacijos? E, E, kai kalbame apie kvalifikacijų e, nustatymą, mūsų e, išvados čia yra taip pat labai teigiamos ir mes tikimės sklandaus OLAF darbo ateityje. Dėl generalinio direktoriaus galimybės skirti personalą mes jau kalbėjome, kad yra tam, tikros, tam tikrų nesklandumų, galimybės ribotos. Kas vertina tų žmonių veiklą. Na, tokius dalykus turi vertinti nepriklausoma struktūra. Tai turi vykti labai e, struktūrizuotai. E, valstybės narės taip pat turi žinoti, kokie žmonės dirba. E, kvalifikacijos klausimas be jokios abejonės yra labai reikšminga šiame kontekste ir tuos dalykus vertinti turi kažkokia nepriklausoma institucija. ataskaitų apie įvairius tyrimus be e, tolesnių e, papildymų, be tolesnių ataskaitų teikimas, apie tai pakalbės ponia Rait. Tik noriu pasakyti, kad iškyla ir tam tikro nesusipratimo. E, jau pradžioje sakiau, kad mes, mūsų rekomendacijos turėtų prisidėti prie to, kad e, teisės E, aktų leidėjai atkreiptų dėmesį į šį klausimą. E, Olafo e, skundai ar ieškiniai prieš visas institucijas, apie tai jau kalbėjo ponė Greslė, o dėl parlamento narių imuniteto visiškai sutinku, mums reikia atitinkamai keisti reglamentą, kadangi jisai nėra pakankamai iškus. Uh, Savo laiku aš, būdama pirmininkė, labai, um, labai aktyviai prisidėjau prie šio reglamento rengimo darbo ir manau, kad, ponė Riubich, šis klausimas gali būti išspręstas keičiant reglamentą. Manau, kad čia mūsų nuomonės neišsiskiria. Manau, ponė Greslė, kad e, ko gero daugiau ar mažiau atsakiau į jūsų pastabas ir klausimus. Ir noriu pabrėžti, kad, kad turbūt nebeturiu ką daugiau pasakyti. Po to perduosiu žodį poniai Rait. Norėčiau padėkoti ir šešėliniam pranešėjui už bendro pobūdžio pastabas bendrą jo pasisakymą, taip pat ponui Riubich dėl imuniteto klausimo, dėl mūsų ryšių su valstybėmis narėmis. E, mūsų darbe tie ryšiai pernelyg neatsispindi. Noriu pabrėžti, kad mes, priežiūros komitetas, nesame įtraukti tuos procesus tai yra įvykstančias procedūras e, ir neturime teisės to daryti. Tai reiškia, kad mūsų kontaktai su valstybėmis narėmis nėra betarpiški. Tai yra, kuomet teikiami užklausimai nacionalinėms institucijoms, mes vertiname, ar pavyzdžiui, pagrindinių teisių ir procedūrų, gara, procedūrinių garantijų e, apsaugos aspektai yra užtikri, apsauga yra užtikrinama. Ir kaip priežiūros komitetas mes nedarome jokių e, raštiškų išvadų. Taigi, pats klausimas, ar nereikėtų tų procedūrų kažkiek tai išplėsti, vėlgi yra sėtinas su reglamento pakeitimais. Jeigu mes šito norime, tuomet būtent jūs, kaip teisės aktų leidėjai, turite pasvarstyti tas galimybės ir kažką daryti. Mes kalbėjome ir su priežiūros komiteto sekretoriatu Ir noriu pabrėžti, kad jeigu atsiras kažkokių naujų e, veiklos aspektų, tuomet be jokios abejonės reikia didinti personalą. Atleiskite, padarysiu asmeninę pastabą, bet e, nariai, kurie susirenka e, į posėdžius bent dešimt kartų per metus, e, vargu ar jie grįžę namo kiekvieną dieną dirba prie savo tyrimų. E, E, vykdydami savo tiesioginės pareigas dar ir užsijima tais dalykais, kadangi jie yra tikrai labai užversti darbu, bet be abejo mes šito pageidautumėme. Kiti klausimai dėl informatorių. E, pakalbės ponia Rait. Mes norime geresnės jų apsaugos, tačiau E, kaip aš žinau, e, aš žinau, kad komisija jau yra pateikusi kažkokių klausimų dėl informatorių, bet turiu pabrėžti, pažymėti, kad dar mano laikais šis klausimas buvo intensyviai svarstomas. Taigi mažai kur pasistumėjome. Dėkoju Jums už klausimus ir perdodu žodį kolegiai. Ja, äh. Ačiū, poniai Teato. Prieš suteikdama žodį poniai Rait, norėčiau Jums asmeniškai padėkoti kaip pranešėjai ir pabrėžti, kad Jūs e, čia e, mes jūs prisimename ne tik tai kaip puikią šio komiteto buvusią pirmininkę, bet ir kaip nuostabę e, priežiūros komiteto narę, kuri nuostabiai dirbo su ponia Rait. Ir dabar suteikiu žodį jūsų kolegiai. Ačiū, ponia pirminkė. Nedaug kuo galiu papildyti ponę Teto, tačiau buvo užduota klausimų, ypač e, dėl sukčiavimo masto, kuris patenka į Olafo jurisdikciją. Kaip ponas Kalijagis sakė, mes nežinome, kiek iš viso sukčiaujame su ES biudžetu. Tas mastas didžiulis. Galbūt ponas Kessleris e, galėtų pateikti jums kažkiek informacijos, kiek tyrimų vykdo Olafas e, šią prasme. Galbūt jis galėtų taip pat jums papasakoti apie tai, kiek e, skčiajimo atveju pranešame informatorių. Tačiau poniai Greslė noriu pasakyti, kad labai dėkojame už jūsų parlamento paramą ir ponios Greslė asmeninę paramą mūsų darbui priežiūros komitete tas darbas dėl to buvo daug lengvesnis, būtent tos paramos dėka pastaraisiais metais. Ta parama tikrai buvo mums vertinga. Dabar jūsų eilė, jūs turite priemonės keisti e, teisės aktus, kad Olafo e, užduotis taptų lengvesnės. Mūsų e, vaidmuo buvo ne tik prižiūrėti ir užtikrinti jų Olaf <clears throat> nepriklausomumą, bet ir padėti Olafui dirbti geriau ir daugiau bylų sėkmingai užbaigti. Ir tikėsime, kad jie ir toliau dirbs, dirbs tą darbą mums. E, e, atrodo, kad naujasis priežiūros komitetas yra puikus, mums mes su jais sutikome ir uh, Jūsų sudėtis yra puikiai, tikimės, kad jie puikiai tęs mūsų darbą ir man atrodo, kad Olafas ir jūs būsite patenkinti tokiu puikiu priežiūros komitetu. Mes labai vaisingai dirbome šešis metus ir viso komiteto vardu galiu pasakyti, kad mes dirbome labai daug ir mus puikiai padėjo sekretariatas. Pone Greslė minėjo, kad sekretariato skaičiai, e, tai yra žmonių skaičius, yra nepakankamas padėti mums dirbti tą darbą. Ir e, atsiradus naujam priežiūros komitetui, ta problema bus dar didesnė. Darbuotojų skaičius, tai yra tikrai nepakankamas. Ir mes tą problemą bandėme spręsti su pono Keslerio pagalba. Nemanau, kad tai yra pinigų problema. Pinigų yra. Ir tos pinigus reikia panaudoti, kad būtų sutikta pagalba sekretariato dirbam darbui. Tačiau, kaip buvo čia sakoma, patys nariai negali viso darbo nuveikti, nes jie sustinka dešimt kartų per metus, tačiau sekretariato atliekamas darbas yra iš tikrųjų tas darbas, kuris duoda rezultatų. Taigi noriu dar kartą iš širdies paprašyti čia šiame forume, kad daugiau dėmesio būtų skiriama tam, jog būtų padintas sekretariato darbuotojų e, skaičius ir jų lygmuo. Kai dėl informatorių, tai viskas, ką reikia padaryti, jiems padėti, reikia padaryti. Telefoną, uh, e, uh, e, Olafas uh, buvo įdėgęs telefono liniją kuri buvo anonimiška, e, tačiau daug pranešimų iš informatorių ten nebuvo susilaukta. Tačiau aš manau, kad mes reikia pakeisti tą telefono liniją į e, operatoriaus e, aptarnaujamą telefono liniją. Tuomet informacijos, ko gero, būtų daugiau gaunama vertingos. Manau, kad daugiau neturiu ką, kuo papildyti, kas, viso kas pasakyti, tačiau e, pirmiausia, aišku, noriu padėkoti Jūs už tai, kad išklausėte mūsų ir už sutiktą paramą mūsų darbai. Ačiū. Ačiū, ponė Rait, už Jūsų pasisakymą, už Jūsų atliktą darbą. Tikrai manau, kad neišvaistėte mūsų laiko, nes mums rūpi kontrolė ir žinome, kad Olafas yra kovos su sukčiavimu ir kontrolės dalis, E, tačiau, aišku, svarbiausias principas yra patikrinimai ir balansas. Ir kontroliuojančią instituciją taip pat reikia kontroliuoti. Ir šį rytą sužinojau, kad mm, dirbant priežiūros e, institucijoms e, tokia kontrolė yra užtikrinama. Labai ačiū už sutiktą informaciją. Ir dabar suteiksiu žodį dar pranešėjai, jeigu norėtų ko nors pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti abiems e, priežiūros komiteto atstovėms. Mes iš tiesų norime užkirsti kelią e, Olafo vystimusiui atgal prie savo pirminės struktūros, kuri buvo tikrai nepateisino mūsų lūkesčių. E, labai svarbu, kad Olafo institucinis charakteris būtų išsaugotas, tai yra nepaprastai svarbu. Ir tie vidiniai tyrimai ES pareigūnų e, atžvilgių taip pat turėtų vykti sklandžiai ir skaidriai ir nekelti jokių e, klausimų. Nuoširdžiai dėkoju priežiūros komiteto atstovėms ir aišku, perduokite mano sveikinimus ir linkėjimus kitiems jo nariams. Pirmininkas, dėkui, baigėme šį darbo tvarkės punktą svarstyti, dėkojame poniai Rait ir poniai Teato, taip pat generaliniam Olafo direktoriui. Ir dabar Pereiname prie kitų klausimų, kurių neturime. Kitas posėdis įvyks ketvirtadienį, tai yra vasario 9 dieną iki 12.30 jisai vyks. Baigiame e, šį posėdį. Norėčiau priminti koordinatoriams, kad vis dėlto e, turime surenkti dar koordinatorių posėdį, kuris įvyks netrukus už.